Colleagues, um, if you don't mind, I'm going to make a, a start. Kolegos, jeigu neprieštaraujate, pradėkime darbą laiku šyrit, nes mūsų svečiai irgi norės išeiti. Ir norėčiau, kad toliau tęstusi tas procesas, kai laiku pradedame posėdžius ir dėkoju tiems, kurie, kaip visada, atėjote laiku mm, kolegos šio ryto tema daugmaž yra vidaus saugumo strategija ir iš karto pradėsime nuo pirmo darbo tvarkės punktos šiandienai, tai yra operatyvinio bendradarbiavimo vidaus saugumo srityje nuolatinio komiteto veikla, teisės saugos bendradarbiavimo ir vidaus saugumo srityje. Ir operacijos Archimedas pristatymas bus taip pat. Uh, Ponas Pienta Dozi, tai yra šio komiteto, Kozi e, pirmininkas pristatys e, šios lausimus, taip ir, ir iš, iš pirmininkaujančios Italijos pusės ir Europolo direktorius Venrait. Taip pat, kaip žinote, kolegos vidaus saugumo sritis mums yra labai svarbi ir mes vidaus saugumo klausimą tikrai um, vienose iš pirmųjų darbo tvarkės punktų esame įrašę savo darbę ir aš tikiu, kad tos pirminės diskusijos bus labai svarbios, po to bus klausimas žodžiu. Aš manau, kad tokiu būdu mes galėsime horizontaliai apžvelgti įvairias platos spektro priemonės, kurios apima vidaus saugumo klausimus operatyvinio bendarbiavimo mm, prasme. Ir iš karto suteiksiu žodį mm, šio nuolatinio komiteto, kuris yra atsakingas už operatyvinį bendarbiavimą vidaus saugumo srityje mm, pirmininkas, tai yra 71 sutarties straipsnis ir šis komitetas įsteigtas kaip nuolatinis komitetas pagal tą straipsnį straipsnį taryboje tam, kad būtų galima užtikrinti, kad operatyvinis bendradarbiavimas vidaus saugumos rytyje būtų skatinamas ir stiprinamas ES. Tiesiog norėčiau priminti kolegoms, kad mm, Komitetas buvo sudarytas tam, kad būtų galima geriau koordinuoti veiksmus valstybėse narėse ir kom, tarp kompetitingų institucijų šią srityje, o mes Europos parlamente. Mm, Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turėtų būti informuojami apie šio komiteto veiklą. Po pono Pientė dozi pasisakymo išklausysime e, pono Rob Veinraito, Europolo direktorius, kuris papasakos mums apie konkrečius uh, Europos operatyvinio bendradarbiavimo pavyzdžius, ypač pastarojo laikotarpio operacija Archimedas, kuri buvo viena iš didžiausių koordinuojam operacijų kovai su organizuoto nusikalstamumu Europoje buvo. Tai viena operacija areštuota per tūkstantį asmenų. Taigi, iš karto suteiksiu žodį ponai Piancedozį. Prašom. Grazie, Presidente. <clears throat> Signor... Ačiū pirmininkė. Gerbiamas pirmininkė, ponės ir ponai, gerbiami lybė komiteto nariai. Labas rytas visiems. Visų pirma, noriu padėkoti Jums už tai, kad pakvietėte mane um, į šios klausimus, į šias diskusijas um, parlamente. Aš noriu pasakyti, kad esu kapedozė yra. Mm, esu vidaus reikalų ministerijos uh, atstovas ir šiandien aš atstovauju Europos e, to saugumo nuolatinį komitetą ir dėkoju Lybė komitetui už tai, kad suteikite man galimybę atstovauti ir um, kitoms 27 valstybėms narėms, kurios dirba šiame komitete ir jų visų narių vardu perdodu jums linkėjimus. Taigi, kaip pirmininkas teisingai pasakė, kozi komitetas buvo mm, įsteigtas įsigaliojus ES veikimo sutarčiai. Jo tikslas yra spartinti bendrabiavimą tarp valstybių narių ir agentūrų ES. Tai yra pakankamai jaunas komitetas jo užduotis yra nu, užduotis numatytos ES veikimo sutarties 71 straipsnį ir 2011 dokumente ir mes nuolat mm, atnaujiname savo darbo tvarkę pagal tai, kaip, atsižvelgdami į tai, kaip saugumo iššūkiai keičiasi. Mūsų komitetas yra tokia vieta, kur vidaus saugumo mechanizmai. Mecha, apžvelgiami ir koordinuojami, žiūrint, kaip kovoti su organizuotu nusikalstamumu, laikantis e, politikos viso ciklo, e, priimami sprendimai, apie tai, aišku, Europolo direktorius papasakos plačiau. Mes skatiname operatyvinį bendarbiavimą tarp valstybių narių, skatiname bendarbiavimą tarp įvairių agentūrų, kurios užsieima vidaus saugumu įvairiausiais būdais. Taip pat susitinkame tam, kad stiprintumėm mm, vidaus saugumo ir išorės saugumo mm, sąsajas. Mes pateikime tarybai ir savo įvertinimą, kaip mm, vidaus saugumo situacija keičiasi. Nuo pat pradžio komitetas dirbo su įvairiomis agentūromis ir komitetu tam, kad būtų sukurtos struktūros, kad būtų galima, visi bendradarbiavimo mechanizmai, kad būtų galima um, padėti vykdyti operatyvinio bendradarbiavimo įvairius veiksmus, kovojant su didžiausia grėsme saugumo Europos Sąjungoje. Taigi planas buvo koordi, planuoti ir koordinuoti atskirų valstybių narių veiksmus Europos Sąjungoje. Uh, sutarties straipsnėje, kuris um, įkūrė šį kozį komitetą, sako, kad reikia kad kozė privalo atsiskaityti Europos parlamentui ir nacionaliniams parlamentams apie savo veiklą. Už 2013 uh, Um, birželio 2014 sausio mėnesio laikotarpį pateikėme, jau trečią ataskaitą mes pateikėme Lietuvos, Graikijos ir Latvijos um, atstovams šią ataskaitą, tai yra pirmininkančių valstybių trejatas. Ir mes dirbame su mm, policijos įsieksaugos institucijomis valstybės valstybėse narėse ir pagrindinis, aišku, instrumentas yra politikos ciklas, tai yra um, daugia metis koordinuotas daug, um, įvairių disciplinų, įvairių sričių um, planas, pagal kurį, uh, kuriame taryba nustato, ką reikia daryti. Ir šiuo metu mes uh, apimame uh, ketverių metų laikotarpį iki 2017 metų. Čia Reikia paminėti Archimedė, Archimedas operaciją, kuri tikrai buvo beprecedentė, kalbant apie valstybių narių koordinuotą kovą su organizuotu nusikalstamumu. Aišku, ponas Veinraitas papasakos detaliau apie šią operaciją, o aš labiau pakalbėsiu apie um, politikos formavimo ciklą ir tai, kas yra sudėta į mūsų ataskaitą Europos parlamentui. Aš pasistengsiu išryškinti kai kurias iš tų naujovių, kurios uh, Mm, yra ypatingos šiam mūsų pirmininkavimui. Taigi, kaip aš sakiau, vienas, viena iš um, kozį savybių yra tai, kad yra operatyvinio bendradarbiavimo struktūra. Taigi šis komitetas turi galimybę nuolat atnaujinti savo darbo tvarkę, keisti ją atsižvelgdamas į naujas grėsmės vidaus saugumui. Taip pat yra e, toms grėsmėms parengiami ir konkretus atsakai. Pavyzdžiui, Praeitą birželį Europos vadovų Europos Sąjungos ministrų taryba patvirtino mm, pagrindinius ateities iššūkius ir kozi veiklą e, įveikiant tos iššūkius. Pagrindinės temos buvo visų pirma, aišku, terorizmas. Tai yra socialinis, bet svarbiausia, nusikalstamas reiškinys, su kuriuo mes galime kovoti uh, padėdami mm, dirbti tarybos specialioms darbo grupėms, ypač tokioms, kurios, pavyzdžiui, su užsienio kovotojais dirba ir taip toliau. Ir mes tokiu būdu galime paspartinti ir koordinuoti veiksmus įvairiose srityse, kovojant su visuomenės radikalėjimu ir socialiniais to aspektais stiprinant e, ryšius su pagrindiniais saugumo subjektais. Toliau kitas labai svarbus elementas tai yra koordinavimas ir, ir pagalba visa veik, e, visoms agentūroms, kurios dirba vidaus saugumo srityje, o tų agentūrų yra, įvairių struktūrų yra labai daug ir mes dirbame su. Mm, įvairiais subjektais, su į, į, įvairiomis agentūromis, valstybėse narėse, institucijose. Kozi darbas yra um, prižiūrėti tų įvairių subjektų, kurie dirba šioje srityje, bendarbiavimą, užtikrinti, kad būtų palankios sąlygos e, tokioms institucijoms, agentūroms bendarbiauti, aišku, atitinkamai laikantis e, visų teisės aktų reglamentuojančių duomenų apsaugą. Toliau reikia paminėti, aišku, labai svarbius ryšius tarp vidaus saugumo ir išorės saugumo. Tai ta sąsaja, e, pirmininkaičiai Italija, yra nepaprastai svarbi. Ir aišku, kad ES saugumas yra vienas nedalomas vienetas. Taigi visos institucijos turi prisidėti prie to. Reikia kalbėti ir apie ekonominį saugumą, apie išorinio ir vidinio saugumo visą politiką, visą strategiją, jų um, pagrindinius principus ir tikslus, kurie yra tokie patys kiekvienoje valstybėje narėje, nors galbūt veiksmai, kurie siekiama tų tikslų ir skiriasi. Čia reikia paminėti, kad tarp mūsų ir komisijos yra tikrai pamatiniai ryšiai. Komisija rengia politiką, kurioje yra išorės aspektų ir saugumas vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį. Tarkime, plėtra, kaiminystės politika. Be to labai svarbu yra tai, kad mes su Išorės veiksmų tarnybą palaikome e, labai gerus ryšius ir su saugumo politikos komitetu taip pat mhm, bendros su saugumo politikos rytyje. Ir čia reikia prisiminti pagrindinį dalyką, kad pagrindinės grėsmės ES saugumui paprastai rutuliojasi iš įvairių priežasčių, kurios yra už ES ribų. Dažniausiai to šaknis glūdi kažkur nestabiliose zonose, kur vyksta karas, kur, iš, iš kur prasėda visi svarbiausi nusikalstami reiškiniai, ar tai būtų priekyba ginklais, ar narkotikais, ar a, a, priekyba žmonėmis, kuri pasinaudoja a, įvairiais tinklais į nelegalią imigraciją. Taigi um, mes turime parengti tokius atsakus, kurie nebūtų vien tik tai sektoriniai, siauri ir riboti. Todėl labai svarbu užtikrinti vidinį bendarbiavimą ir nuoseklų dėrėjimą visų ES instrumentų veikiančių tose sritise ir ES išorės veiksmų. Galima būtų paminėti kai kurios konkrečius veiksmus, kurie buvo skatinami mūsų mums pirmininkaujant, pavyzdžiui, bendradarbiavimą su Europolu, tai yra Interpolu. Tai yra lyderė šioje srityje. Um, ir spalio mėnesį taryba patvirtino pasiūlymą Kozi, kad Kozi pasirūpintų, kad Interpolo duomenų bazės būtų lengviau prieinamos, lengviau panaudojamos ES išorės sienų valdyme. Be to reikia paminėti Europolo Frontexo darbą, civilinių misijų organizavimą, koordinavimą ir čia irgi ryšių su, su, su tuo. Mes kalbamės ir pavyzdžiui, su ambasadoriais, e, taip pat aptarėme saugumo srities klausimus ir šiandien, pažiūrėjau, 10 valandą aš turėsiu išeiti iš jūsų posėdžio, kadangi vyks toks susitikimas ir aš turėsiu būti vienas iš bendra pirmininkų. E, Kosi taip pat labai glaudžiai dirba su mm, šalimis, kurios yra mūsų partnerės e, pagal plėtros programą ir štai vakar komitete mes kalbėjome apie komisijos pažangos ataskaitas dėl vakarų Balkanų šalių. Komisijos ataskaitos apžvelgia tam tikras kritinės rytis tarptautinio policijos bendradarbiavimo kontekste su šiomis valstybėmis. Ir mes tengiamės ieškotų, ieškoti būdų, kaip skatinti operatyvinį bendradarbiavimą, kad būtų galima būtent pagerinti situaciją tose kritinėse sritise. Dar viena konkreti veiksmų sritis yra tinkamos darbo metodikos apibrėžimas. Mūsų komitetas aktas yra tarsi formas, kuriame dirba visos tarnybos kartu ir mums reikia užtikrinti tarpusavio saveikumą, kad būtų galima tą atsaką užtikrinti efektyvų. Visuomet todėl mūsų komitete ypatingas dėmesys yra skiriamas darbo metodikai, kad būtų galima suformuoti labai sparčius, sparčią reakciją, tinkamą, efektyvę reakciją. Ir galiausiai dar ką norėčiau pasakyti jūsų komitetui, tai norėčiau paminėti kozi vaidmenį rengiant naują vidaus saugumo strategiją. Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų taryba birželį susitarė, kad mūsų komitetas turės būti tarsi m, mm, tikrai aukšto lygio atramos taškas tarybai, kalbant apie visus operatyvinio bendradarbiavimo klausimus, kas yra susijęs su vidaus saugumu ir policijos bendradarbiavimu valstybėse narėse tarp valstybių narių. Todėl mm, Italijai pirmininkaujant kozė e, koordinuoja įvairių grupių darbą, įvairių darbo grupių darbą taryboje, tam, kad padėtumėm tarybai parengti išvadas dėl naujosios vidaus strategijos vidaus saugumo strategijos. Birželį taryba pasakė, kad ji nori parengti naują vidaus saugumo strategiją komisija, taryba ir parlamentas turėtų parengti ją kartu. Ir čia tarybos indėlis į šios strategijos rengimą yra visas paketas išvadų, ką iš esmės vakar patvirtino Kozi ir patei, Kozi pateiksta išvadų projektą gruodžio mėnesio tarybai. Pirmininkaujantį Italiją, kuri parengė pirminį projektą tų išvadų, paskui tuo pagrindu vyko dėrybos, aišku. Um, Italija išryškino kai kurios pagrindinius principus. Visų pirma, kad reikia politikos dokumento, kuris būtų pakankamai trumpas, tai, tai būtų strateginio tipo dokumentas, kur būtų kalbama apie pačius svarbiausius klausimus, kurie tarsi gyja perina per visas sritis. Mes kalbėtumėm ne apie konkrečius gal nusikaltimus ar jų sąrašą, bet mes kalbėtumėm apie bendruosius metodus, kaip dirbti su pagrindiniais nusikalstamais reiškiniais, kuriuos mes stebime. Antras momentas, ką pastebėjome, kalbant apie šią strategiją, būtų toks. Labai svarbu identifikuoti grėsmes ir iššūkius per tą politikos ciklą po to reikia surasti mm, daugia šakius atsakus, daugia disciplininius atsakus į tos iššūkius ir reiškinius. Um, reikia užtikrinti, kad tinkamai vyktų informacija, keitimasis informacija per, atitinkam, per tinkamus informacinius tinklus, kad būtų įtrauktas tyrimų sektorius ir taip toliau. Tai yra labai svarbu ateičiai galvojant apie mm, tyrimų vykdymą ir bendarbiavimą šioje srityje, padedant Europolui ir e, kitoms agentūroms, įtraukiant įvairias, įvair, įvairių kitų sektorių strategijas, kovos su kibernetiniu nusikaltimu, jūrų e, ir taip toliau strategijas. Tai yra labai svarbu, svarbu, kad viskas būtų apjungta, kad nebūtų vien tik tai kuriami nauji teisės aktai. Dar vienas labai svarbus strategijos elementas, kas, kas yra siūloma, kad be tų uh, svarbiausių principų dar reikėtų galvoti apie sąsąją tarp vidaus saugumo ir išorės saugumo. Reikia, aišku, akcentuoti operatyvinio bendradarbiavimo svarbą su trečiosiamis šalimis, ypač galvojant apie tas valstybės, kur gimsta pagrindinės grėsmės ES vidaus saugumui. Tas ypač paliečia migracijos klausimus, bet, bet ne vien tik tai juos. Mes akcentuojame tai, kad reikia užtikrinti nuseklų įvairių ES politikos ryčių dėrėjimą tarpusavyje, kai eina kalba apie vidaus saugumo užtikrinimą mes matome, kad reikia užtikrinti platesnį bendarbiavimą tarp valstybių narių, tarp valstybių narių ambasadų, ES delegacijų, kitose valstybėse vietoje, pažiūrėjau, kai eina kalba apie policijos bendarbiavimo misijas, ką aš jau minėjau ir panašiai. Ir jau dabar artėjau prie išvadų. Mūsų dokumente ypač akcentuojamas pagrindinių teisų klausimas. Vidaus saugumo strategija turės prisidėti prie Mm, tokios atmosferos kūrimo, kur piliečiai būtų apsaugoti, e, jų teisės būtų garantuotos. Mes turėsime dirbti kartu pasitelkdami pilietinės visuomenės indėlį, kad būtų galima užtikrinti socialinę įtraukti, socialinę sanglaudą. Ir dėl tų priežasčių pirmininkaujantį Italiją pasiūlė uh, Mm, kad pagrindinių teisų agentūra turėtų daug svarbesnį vaidmenį šioje srityje. Pirmą kartą mm, surengėme du susitikimus, e, į kuriuos pakvietėme ir šią agentūrą, pakvietėme ją prisidėti prie mūsų, tai yra kozi komiteto darbo. Uh, Dėl tos priežasties mes taip pat galvojame, kad labai svarbu užtikrinti pusiausvyrą tarp saugumo ir pagrindinių teisių užtikrinimo. Negalima manyti, kad šie du dalykai prieštarauja vienas kitam, kad jie e, prieš pastatomi vienas kitam. Uh, tai pagrindinių teisų įtvirtinimas yra tos vertybės, kuriomis e, paremta, kurio pastatyta Europos Sąjunga. Ir aš tikrai noriu išsakyti tokią viltį, kad e, tie principai e, ras atgarsio ir jūsų komitete, gerbiamas pirmininkė. O dabar gal tiek būtų mano pasisakymo, jeigu pageidautumėt platesnės informacijos, mielai atsakysiu jūsų klausimus. Labai ačiū už tokį pristatymą. Jums kalbant, man atrodo, tapo akivaizdu, kad reikia daugiau teminių prezentacijų iš kozi. Turbūt jau daug metų praėjo nuo to laiko, kai jūs paskutinį kartą pristatėte kozi šiame komitete. O taigi yra operatyvinė mūsų instancija. Kolegos, aš e, džiaugiuosi, kad e, jūs e, išklausėte šio pranešimo, kaip ir pono Veinrat pranešimą ir aš manau, kad ateityje bus labai svarbu, kad jūs vėl ateitumėt ir pristatytumėt savo operatyvinę veiklą. Ar tai būtų kalba apie uh, nelegalią priekybą, apie domenų bazės ar panašiai. Aš uh, manau, kad mano kolegos prašys pono Veinrando pranešimo. Dabar suteiksiu žodį antrajai operatyviniai atšakai tarsi apie Archimedas operaciją jūs pakalbėsite, nors aišku galėtumėt pakalbėti žymiai plačiau. Archimedas operacija yra tokia turbūt didžiausia koordinuota operacija ir tikiuosi, kad jūs galėsite apie ją koncentruotai papasakoti. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė Piantidosi. E, labas rytas, kolegos. Taip, aš trumpai pristatysiu uh, operacija Archimedas. Tai tik iliustruoja, kaip ES politikos tikslas yra, tikslas yra gyvenamas praktiškai. Pirmiausia, trumpas video apie šią operaciją. With no sound. As you know, we are highly technically proficient at Kaip žinote, Europolas yra techniškai itin e, profesionalus ir tai labai puikiai pademonstravo mūsų organizacijos e, direktorius. Dar kartą kolegas atrodo nuvyliau. Bet uh, Dabar aš bandysiu kompensuoti padarytą žalą, pristatydama šios operacijos efektyvumą. Kaip aš savo įženginėje kalboje sakiau, tai yra labai konkretus tikslas, rodantis, kaip politikos cikle gali, būti, cikle gali būti pasiektas rezultatas. Koordinuojama veikla buvo iš Hagos ir prieš keletą savaičių e, mes e, matėme, kaip veikla suaktyvėjo daugiau negu 34 tūkstančiai e, teisės teisės saugos institucijų, teisės įgyvendimo institucijų atstovų dalyvavo e, koordinuotose operacijose, daugiau negu 300 e, tarpusavėje susijusių operatyvinių veiklų, veiksmų buvo organizuota 260 e, ES skirtingų vietovių miestuose, e, kaimuose, pasienio punktuose, oro uostuose. E, Ir tai yra turbūt didžiausia koordinuota e, operacija kovojant su organizuotų nusikalstimu Europoje e, teisės saugos institucijose. Tai buvo vertinama kaip e, kertinis procesas, leidžiantis kovoti su nusikalstamumu, nuo kurio kenčia mūsų visuomenė. Stambios nusikalstamos grupuotės nukentėjo buvo uh, užfiksuota daug narkotikų prekeivių, vaikų e, prekeivių, daug e, nelegalių migrantų pervežėjų. Per devinių dienų operaciją, kuri vyko rugsėjo mėnesį, Europol koordinacijonė e, instancija buvo įsteigta Interpolo būstinėje, labai sudėtinga operacija, per ją buvo pasikeista 150 prašymų gauti informaciją ir žvalgybinė informacija, reikalinga informacijai. Rezultatų kol kas dar visų negavome, bet jau dabar galime pasakyti, kad po, devinių, po tos devinių dienų operacijų buvo organizuota 1146 įtariami nusikalteliai. 600 e, e, kg tonų e, kokainino, 200 tonų heroino, labai daug buvo užfiksuota nelegalių vaistų, E, daugiau, taip pat labai dideli skaičiai nelegalių ginklų. 200 uh, e, priekybo žmonėmis aukų buvo identifikuota, dauguma jų yra ES piliečiai. Uh, E, šimtas nelegalių priekeivių žmonėmis buvo sulaikyti, daugelis jų buvo susijęs su priekyba žmonėmis, e, du, apie 20 negalių auto, vertingų automobilių. Kaip jau sakiau, visos valstybės narės dalyvauja šioje organizacijoje, taip pat kai kurios Europolo bendradarbiavimo partnės - Kolumbija, Šveicarija, Norvegija, Australija, Junktinės Amerikos valstijos, Serbija. E, dalyvavo taip pat Interpolas ir įvairios ES agentūros. Ypač norėčiau išskirti Frontexo vaidmenį, bet taip pat buvo labai svarbus Eurojustas. E, visi MPAC prioritetai išvardinti operatyviniuose veiksmų, veiksmų sąraše buvo įgyvendinti ir aš norėčiau pasveikinti tūkstančius teisės saugos pareigūnų valstybėse narėse ir mūsų valstybėse partnerėse, kurie prisidėjo prie šios operacijos. E, jie labai sėkmingai ją įvykdė ir aš norėčiau padėkoti šimtam savo pareigūnų Europolė, kurie palengvino šį darbą. Aš galiu pasakyti, kad tokiu būdu operacija gerokai e, palengvėjo ir baigėsi sėkmingai. Bendrai galime pasakyti, kad yra labai didelė Europos politinė pergalė ir E, tai buvo susiję su tuo, apie ką ką tik kalbėjo Kozi atstovas. Belgijos pirmininkavimo metu buvo priimtos mūsų veiklos gairės ir kai teisėsaugos bendruomenė nusprendė įgyvendinti atitinkamus teisės aktus vadovaujant Kozi, buvo iškelti du pagrindiniai tikslai. Pirmiausia, reikėjo sustiprinti bendradarbiavimo lygmenį tarp skirtingų ES tarnybų ir instancijų, kad Europos teisėsaugos bendruomenė būtų solidaresnė negu bet kada anksčiau. Antras dalykas, reikėjo užtikrinti, kad politikos ciklo strateginiai tikslai virstų operatyviniais rezultatais. Tai nėra tik strateginis dokumentas, tai yra priemonė, kuri leidžia pasiekti konkrečių rezultatų, kurie iš esmės pakeistų mūsų piliečių ir mūsų visuomenių saugumo lygmenį. Aš e, manau, kad e, mūsų bendruomenės bendradarbiavimas pasiekė beprecedentinį lygmenį ir akivaizdžiai yra pasiekta rezultatų abiem mano minėtaisiais tikslais. Aišku, nenorim pasakyti, kad ši operacija nesusidūrė su sunkumais, kai kas nevyko taip, kaip buvo planuota ir šios operacijos pagrindinė nauda buvo ta, kad galėjome išmatuoti tarptautinės teisės saugos bendruomenės e, trūkumus ir ribotumą. Labai daug e, valstybių dalyvavo ir daug dienų truko ta operacija. Skirtinga kvalifikacija buvo pademonstruota ir mes aiškiai pasimokėme iš šios operacijos ateities veiksmams. E, taip pat vyko, vyksta kiekvienais metais ES šimtai operacijų per sienas ir dabar akivaizdžiai matome, kad MPAC procesas atneša konkrečių dividendų ir Europos teisės saugos bendruomenė subrendo nuoseklumo ir kompetencijos lygmenių. Per trumpą laiko tarpą mes jau nuėjome labai toli į priekį E, skirtingos iniciatyvos pradeda atnešti rezultatų. Taip pat aš manau, kad dabar Europol jau tapo savaime suprantamų koordinavimo centru. Tai yra svarbiausia teisės saugos tarnybų tarptautinės veiklos koordinavimo tarnyba. Tuo pat metu yra e, aktyviau įtraukiamos kitos pasaulio valstybės, mūsų partnerės, ypač Junktinės Amerikos valstijos. Palaipsniui mes kūrėme e, E, nacionalinius centrus, kurie prisideda prie bendradarbiavimo Europoje. Kaip aš jau sakiau, ši operacija prisidėjo prie nacionalinių teisėsaugos institucijų sėkmingo dalyvavimo. Ačiū pirmininkė ir ačiū, e, e, sako pirmininkas, kad jūs kalbėjote glaustai. Manau, kad dabar galėsime konstruktyviai pasikeisti nuomonėmis. Pirmiausia, ponas Kirchhoff. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš e, širdingai noriu padėkoti abiem pranešėjim už labai įdomią analizę ir e, rezultatų pristatymą. Aš e, labai trumpai kalbėsiu ir sutelksiu dėmesį į pono Wainwright mintis apie mūsų, apie Archimedą. Aš e, manau, kad jis pristatė tą operaciją labai įdomiai. Aš labai džiaugiuosi tuo, kad e, tokie veiksmai vyko. Bet aš norėčiau, kad jis trumpai apibūdintų papildomą vertę, e, kurią atneša tų organizacijų bendradarbiavimas. Aš turiu galvoje štai ką. Organizacinė struktūra yra labai sudėtinga, kompleksinė Ir e, neretai iškyla e, koordinacijos stokos grėsmė. Aš norėčiau sužinoti, e, ką jis galvoja apie tuos pareigūnus, tūkstančius pareigūnų, kurie yra, tūkstantį pareigūnų, kurie yra sulaikyti ir atsiprašau, ne pareigūno įtariamųjų, kurie yra sulaikyti ir kaip su jais bus toliau elgiamasi. E, tokie dalykai kaip prekyba žmonėmis, prekyba automobiliais dažniausiai yra sprendžiami nacionalinių teisės saugos institucijų arba kartais Europolo. Todėl aš šiuo požiūriu norėčiau sužinoti, kokia yra organizacijų bendradarbiavimo papildoma vertė, pridėtinė vertė. Ir kitas klausimas būtų testinumas. Žinoma, ši operacija turi aišku pavadinimą Archimedas. Aš norėčiau sužinoti, kokiu mastu tas darbas e, bus tęsiamas ateityje. Ar tai bus ilgalaikis projektas? E, E, ar ponas Wainwright yra įsitikinęs, kad jau yra sukurtos reikalingos struktūros, yra pasirašyti būtini susitarimai, kurie leistų to, tęsti šią veiklą? Ar tai bus paprasčiausios pavienės operacijos, ar jos bus tęsiamos? O jeigu jos bus tęsiamos, ar pakankamai yra valdymo struktūrų, ar yra užtikrinta atskaitomybė, e, kuri, būtų, iš, kuri išliktų ilgalaikį, ilgesnį laiką? Ana Gomes. Labai ačiū. Aš norėčiau sužinoti iš Kozi atstovo. Aš atkreipiu dėmesį tai, ką jūs pasakėte apie tai, kad reikia holistinio požiūrio, reikia e, bendrai vertinti ir vidinį saugumą, ir išorinį saugumą, vertinti grėsmės e, ateinančias iš už sienų. Uh, ir suprasti, kad jos yra netidėliotinai spręstinos. Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad artėja Europos vidaus saugumo strategijos peržiūra ir atitinkamai tai yra susijęs su valstybių narių bendradarbiavimo. Bet mes žinome ir neseniai e, patys organizavome klausimą, kuriame buvo pasakyta, kad Europai vis dar iškyla milžiniškų sunkumų bendradarbiaujant, pavyzdžiui, žvalgybos tarnybų lygmenių valstybėms narėms. Ir net įgyve, pritaikant e, svarbiausias saugumo priemonės per policiją ir panašiai, iškyla sunkumų bendradarbiaujant. Net e, ne Europos lygmenių sunku bendradarbiauti, net nacionalinių lygmenių kartais yra sunku bendradarbiauti. Aš galvoju apie savo valstybę Portugaliją ir žinau, kaip ekonominė krizė dramatiškai įtakojo policijos galimybę uh, uh, tenkinti visus poreikius. Ir atitinkamai tai e, turi padarinių vidaus e, saveikumo e, gerinimui. Mano klausimas būtų toks. Ką jūs darote kozy? Matome, kad Europos instancijos, Europos komisija ir panašiai bando kištis, bandydamos įvertinti, kaip valstybės narės savo ekonomiką tvarko kokios įtakos tai turės mūsų piliečių saugumui. Na, mes tokio kišimosi nevertiname kaip uh, e, trūkdymo uh, e, toms instancijoms gerai dirbti. Ir aš nekalbu tik apie jūsų minėtasias grėsmes, aš kalbu ir apie kitokio pobūdžio grėsmes, kurios uh, iškilo dėl išorinės krizės, bet uh, pagalvokime apie saugumo padėties blogėjimą dėl, pavyzdžiui, Rusijos apribojimų e, skrendant virš jos erdvės arba grėsmių kylama Europos infrastruktūrai. Žiūrėkime, kas dedasi mūsų oro erdvėje, e, kokie įrenginiai ten yra randami. Mano klausimas taip pat e, yra skiriamas ir ponui Wainwright. Jūs kalbėjote apie daug skirtingų nusikaltimo rūšių. Kova su pinigų plovimu. Kiek ji įtakoja ki, kovą su kitais nusikaltimais, kitų rušių nusikaltimais? kurių tikslas dažniausiai yra labai aiškus – uždirbti pinigų. O kada iš tiesų pinigų plovimą palengvina mūsų pačių sukurta sistema? Mūsų, pavyzdžiui, e, nevienoda fragmentuota mokesčių sistema Europos Sąjungoje. Tai prisideda prie uh, nusikalstamumo augimo bendrai, aš manau. Aš uh, labai atsiprašau, kad man turbūt teks išeiti dešimčiai minučių, bet aš tikrai grįšiu, kai jūs kom, kai komentuosite. Uh, Kolegos, norinčių pasisakyti yra nemažai, bet mes turėtume baigti diskusiją 10 valandą, nes ponas Pentidozė turi išeiti 10 valandą. Toliau ponas Albert, Albrecht. Dėkuoju, dėkuoju mūsų svečiams už jų sutiktą informaciją. Aš nu, turiu po klausimą kiekvienam. Pirmasis klausimas yra skirtas ponui Piantidosi iš Kozi. Aš norėčiau jūsų paklausti apie situaciją, kuris susiklosti įsigalios Lisabono sutarčiai. Uh, Dauguma priemonių priimamų policijos ir teismų bendradarbiavimo klausimais e, e, dabar yra tvirtinami dalyvaujant ir parlamentojų. Taigi mes stebime, kaip taikomos šios priemonės ir galvojame, kaip galima būtų jas patobulinti ir dar geriau pritaikyti. Kaip Jūs ketinate toliau stiprinti ir gilinti ir taip jau pakankamai glaudų bendarbiavimą tarp kozai ir šio komiteto? Būtent taip, kaip jis yra plėtojamas dabar, dabartinė jo forma. Man patinka atvirai su Jumis kalbėti, su Jumis susitikti, bet gal galime būtų pagalvoti apie taip, kaip mes galėtume geriau planuoti savo veiklą, E, saugumo, laisvės ir teisingumo srityje. Aš manau, kad mums reikia konkrečių minčių apie tai, kaip galima būtų plėtoti tokį bendradarbiavimą toliau. O antras mano klausimas yra skirtas ponui Weinreit. Aš žaviuosi Europolo veikla, ypač to, ką, kaip jūs kovojate su da, e, kibernetiniais nusikaltimais, e, taip kaip veikia Europos kibernet, kovos su kibernet, nu, kibernetiniais nusikaltimais centras. Uh, Mes jau anksčiau kalbėjome, kad reikėtų suteikti geresnę paramą bendroms e, e, tyrimo komandoms, o klausimas mano būtų susijęs su štai kuo. Mano požiūriu, o ir jam ko gero pritartų nemažai žmonių, kartais e, naudojant neteisingus pavadinimus, netinkamai yra pateikiama jūsų uh, veikla. Aš, pažiūrėjau, paskaičiu internete paskelbtą kovos organizuotų nusikalstamumų strategiją. Ir jie iš esmės yra gera. Tačiau jeigu jūs rašote, kad piknaudžiaujama yra anonimiškumu arba kad piknaudžiavimą dar kažko pirmininkas. E, aš norėčiau tau priminti, kad e, apie kibernetinį nusikalstamumą mes kalbėsime pusė vienuolikos. Ir ponas Veinrait dalyvaus e, toje diskusijoje? Taip. Taip, aš žinau, kad sunku yra iš tikrųjų e, nepamiršti, kokie klausimai yra mūsų darbo tvarkėje, bet aš tiesiog norėjau, todėl norėjau tau priminti, kad mes dar perėsime prie kibernetinių, nusik, e, prie kibernetinių nusikaltimų. Ir tu paminėjai vieną dalyką, kurį aš norėjau pasakyti apie perėdamas diskusiją ir tau už tai esu dėkingas. Kolegos, e, prašau kalbėti kuo trumpiau, nes laiko liko mažai. Pone Veržė. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju ir mūsų do, svečiams. Aš manau, kad mes visi esame įsitikinę, kad da, da, da, saugu, teisė į saugumą yra viena iš pagrindinių teisų, bet tai yra ir teisė, kaip ir visos kitos teisės, turėtų būti traktuojama bendru, bendrų pagrindinių teisų kontekste ir galvojant apie o, būtinybės principą. O, Buvo kalbėta, kad kartais e, gyvendant operacijas naudojama e, e, nu, pasirinkamas neadekvačios priemonės ir reikėtų pasimokyti ir iš to, kas įvyko, ir iš Lisabono sutarties, nes mums neaišku, kaip klostėsi situacija ateityje. Ir, pavyzdžiui, kaip bus rengiami toliau pareigūnų mokymai. Ar kalbama apie e, e, pagrindinės teisės, ar, ar kalbama bendrame, e, bendrame kontekste, nes reikėtų, kad tos pagrindinės teisės būtų viena iš pagrindinių temų rengiant vis bet kokius mokymus, o šiuo metu taip nėra dėmesys skiriamamas e, toms teisėms nėra pakankamas. Ir todėl kila klausimas, kaip galima būtų geriau suvienyti mūsų pastangas šio klausimu, skaitant ir tai, kaip Europos parlamentas galėtų prisidėti prie šios veiklos. Nes e, dažnai mes e, mums praneša tai, tai, tai ką jūs veikiate pernelik vėlai ir nepakankamai. Aš manau, kad per kiekvieną pirmininkavimą turime gauti ataskaitą. Tam, kad mes galėtume turėti konkrečių rezultatų, mums reikia gerai vertinti dabartinės e, grėsmės. E, reikia labai gerai vertinti tai, kaip e, mes, kokią politiką vykdome ES lygmenių ir ką konkrečiai daro valstybės narės. Jūs kalbėjote apie suinteresuotų šalių dalyvavimą ir man būtų įdomu sužinoti, apie ką jūs kalbate, nes mokslininkai ir nevyriausybinės organizacijos labai dažnai yra susirūpinusios dėl to, kad nepakankamai atsižvelgiame jūsų veikloje į pagrindinės teisės. Aš galvoju, kad mes galėtume re realiai daryti pažangą, sprendžiant realias rimtas grėsnes ir kaip galima būtų sutelkti savo išteklius, nepakinkiant mūsų veiklai kitose politikos rytise. Ir ponė Gomes jau kalbėjo, pavyzdžiui, apie tai, kokią situaciją sukosti Portugalijoje. Kaip Jūs ketinate uh, uh, sutelkti visą dėmesį pagrindinės, uh, pagrindinius prioritetus, kartu nepamirštant ne, ne, uh, apie kita, e, kitas labai svarbės grėsmės ir kaip jūs užtikrinsite, kad jūsų taikomas priemonės yra proporcingos. Dėkoju. Toliau. Toliau Kornelija Ernst. Aš turiu tris klausimus, kurie iš dalies yra tarpusavį susiję. Jūs kalbėjote apie Archimedės, e, operaciją Archimedės. Uh, Pane Veinerait, Europolas glaudžiai bendradarbiauja su Frontexu, jūs tai minėjote. Jūs kartu sulaikėte daugiau nei 10 tūkstančių nelegalių migrantų. Jūs gal galėtumėte išsameu papasakoti apie savo bendradarbiavimą su Frontexu, vykdant tokias operacijas ir kaip jūs uh, sulaikėte tuos dešimt tūkstančių asmenų, kurie šiuo metu yra laikomi kalėjime. Ar jūs turite kažkokias kvotas ar kokius nors. skaičius ir taip pat norėčiau sužinoti, kiek kainuoja tokios operacijos ir kiek kainuoja palaikomieji veiksmai. Toliau Karlos Koelio. Dėkuoju, pirmininkė. Aš pritariu tam, ką pasakė Timothy Kirkhop dėl uh, uh, programos Archimedės svarbos. Labai svarbu yra sutelkti e, policijos pajėgas visoje Europoje ir, ir Europolo vaidmuo čia yra labai svarbus. Ir Europolo direktorius jau minėjo, kad e, e, ši operacija buvo puikiai proga patikrinti, kaip realiai e, veikia visos mūsų struktūros. Ir aš tikiuosi, kad Europolas galės pasimokyti iš įgytos patirties. Mm, manęs neįtikino rezultatą 25 tūkstančiai policijos pareigūnų. Dalyvavo šioje operacijoje, tūkstantis asmenų buvo sulaikyta, bet ta, 30 procentų iš tų sulaikytojų yra e, paprasti piliečiai, e, e, atsiprašau, yra, yra nelegalus migrantai, tai jie nėra nusikaltėliai, tai, kurie verčiasi organizuotų nusikalstamumu. Tai, yra, tai buvo labai uh, gera proga pasimokyti, sukaupti patirties. Ir todėl aš norėčiau jūsų paklausti, Pone direktoriu, ar jūs ketinate parengti ataskaitą, kurioje išnagrinėtumėt, kas pavyko, o ką galima būtų padaryti geriau ir būtų gerai, jeigu jūs galėtumėt. Ir taip pat norėčiau paklausti, jeigu tokia ataskaita bus parengta, ar jūs ją ketinate pristatyti parlamentui ar tik tarybai? Dėkoju, toliau Birgit Sipel. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariu tam, ką sakė mūsų e, svečiai. Programa Archimedas yra policijos e, bendradarbiavimui skirta programa ir jos tikslas yra sulaikyti nusikaltelius. Mes jau kalbėjome apie tai, kad dešimt tūkstančių e, nelegalių migrantų buvo sulaikyta, bet galiausiai tik tai tūkstantis atsidūrė kalėjime. Mano klausimas yra susijęs su šiais migrantais. Tai tie 9 tūkstančiai sulaikytų nelegalių migrantų, tai yra asmenys, kurie nepadarė jokių nusikaltimų. Tas vienas tūkstantis asmenų, kurie dabar yra kalėjime, būtų įdomu sužinoti, kaip, kaip jie tenai pateko į tą kalėjimą, kuo jie yra kaltinami. Ar tie asmenys e, dalyvavo e, prekiaujant žmonėmis, ar jie prie to tiesiog prisidėjo netiesiogiai, ar jie tiesiogiai dalyvavo prekyboje žmonėmis. Tas tūkstantis. Uh, asmenų, ar ketina jiems pateikti oficialius kaltinimus ir, ir juos nuteisti. Dėkuoju toliau, ponas Deprė. Dėkuoju, ponė pirminkė. Mano klausimas yra susijęs su kibernetiniais nusikaltimais ir ko gero mano klausimas tuomet yra susijęs su kitų mūsų darbo atvarkės klausimu, ar ne? Aš jums užduodu klausimą. Taip, 10.30 mes. Uh, E, svarstysime kibernetinius nusikaltimus. Mano klausimas yra susijęs su kibernetiniais nusikaltimais, taigi jis nagrinėsime vėliau, taip sako pirinkas, pusė vienuolikos. Su Robertu galėsime jį aptarti. Madžiai. Dėkoju ir dėkoju už jūsų pristatymus, nes labai svarbu yra gerai suvokti, kokia yra dabartinė situacija ir kokios yra naujos mūsų galimybės. Mano klausimas yra susijęs su saugumo erdve ir iš esmės yra susijęs ir su jų vidaus ir išorės saugumu, o tu rūpinasi kozė. Tai yra netradicinė sritis, nes jie yra susijusi taip pat ir su taip vadinamuoju psichologiniu saugumu arba psichologinė gynyba. Ir aš norėčiau paklausti, ar yra kokia nors institucija ES, kuri užsiimtų rimtai, pavyzdžiui, tokiais dalykais kaip informacija informaciniai karai, nes žinome, kad yra šalių pasaulyje, kurios aktyviai e, vykdo tokį karą. Pavyzdžiui, Rusija. Rusija aktyviai e, e, įgyvendina atvirą strategiją, kuri yra pagrista. Da, da, nauja informacijos e, sklaidos strategija. E, Rusija dabar transliuoja e, savo televizijos laidas 45 kalbomis Europoje. Ir taip jie skleidžia savo propagandą, ar jį būtų susijusi su Ukraina ar su kitais dalykais. Taigi, ar yra užsima kas nors psichologinio karo klausimais ir psichologinė gynyba? Dėkoju ponas Tomasič. Pone Tomasič, dėkoju. Teigiama, kad kiekvienoje šalyje vis yra savo mafija, bet po sovietinėse šalyse panašu, kad tą posakį galima apversti. Kiekviena mafija turi po savo šalį. Mes žinome, kad tam tikrose šalyse mafija bendradarbiauja su vyriausybė. Kaip jūs. Uh, tyrėte tokius nusikaltimus? Pavyzdžiui, jeigu ar jūs galite slaptai vykdyti savo veiklą, ar jūs turite vis man prisistatyti to šalies vyriausybei prieš pradėdami dirbti jos teritorijoje? Dėkoju. Panašu, kad visi, kas norėjo pasisakyti, jau pasisakė. Dėkoju kolegams už tai, kad laikytės jums skirto kalbėjimo laiko. Kolegos, mes pato nagrinėsime dar ir klausimai, kurie sakoma žodžiu ir kalbėsime ir apie kibernetinius nusikaltimus. Labai trumpai nuo savęs norėčiau kai ką pasakyti. Aš jau minėjau, kad akivaizdu iš pateiktų klausimų, kad mes dar sugrįšime prie uh, kitų dalykų, pažiūrėjau, naujų komisijos pasiūlytų priemonių dėl priekybos žmonėmis, prie uh, užsienio piliečių dalyvaujančių kovinėse operacijose. Kozi uh, taip pat dalyvaus nagrinėjant tą klausimą. Uh, Pone Demerė, jūs norėjot kažką pasakyti dėl to? Labai trumpai, prašau. Taip, ponė pirminkė, labai trumpai. Aš nenoriu dabar uh, kalbėti apie tai, ką manau apie programą Archimedes. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad man yra nepaprastai įdomu sužinoti, koks būtų es, programos esi efektyvumas. Ta klausimas yra skirtas abiems mūsų svečiams. Tas dokumentas turėjo būti labai trumpas, strateginio uh, pobūdžio dokumentas. Jame turėjo būti tiesiog išdėstyti nusikaltimai, su kuriais reikia kovoti. Bet man asmeniškai atrodo, kad e, šiuo metu mes visiškai nepaisome uh, realybės. Ir šis dokumentas, kuris nukeliaus į tarybą gruodžio mėnesį, jisai yra įdomus ir mums, mums būtų įdomu sužinoti, kas jame yra parašyta ir kaip tai takos mūsų vidaus saugumą. Dėkoju. Ponas Albrecht, pavyzdžiui, kalbėjo apie tai, kad uh, Europos parlamentas e, yra viena iš teisė, kurios ir biudžeto tvirtinančių institucijų ir e, todėl mes galėtume geriau su taryba bendradarbiauti. Ir ponia Piantidozin, dabar norėčiau steikti jums žodį atsakyti į patiktus klausimus. Aš pasistengsiu apibendrinti savo atsakymus, aš pasistengsiu gal sugrupuoti kelis klausimus kartu, nes tai bus paprašiau ją į juos atsakyti, nes dauguma klausimų vienai per kitai buvo tarpusavį susiję. Mes jau keičiame savo informacijos sklaidos struktūrą. Nežinau, ar e, jūsų komitetas veikia taip kaip mūsų, bet mes savo komitete dažnai dirbame raštu. Aš galiu Jums pateikti išsamesnius atsakymus raštu. Ir be, be to aš esu pasiruošęs pas Jūs atvykti ir e, ateityje. O dabar leiskite atsakyti į jūsų klausimus. Kozi e, vaidina operatyvinį vaidmenį. Pagal sutartį mes neužsijimame teisėkurą. Taikoma procedūra yra bendro sprendimo procedūra. O kozė komitetas užtikrina tik tai e, operatyvinį bendradarbiavimą tarp įvairių ES institucijų, nacionalinių institucijų ir įvairių agentūrų. Uh, Europos parlamentas e, e, nagrinėja tarybos e, priimamus sprendimus ir mes be abejo esame pasiruošę plėtoti mūsų bendradarbiavimą visomis formomis ir galime taip iš tikrųjų teikti periodinės ataskaitas. Taigi mes esam pasiruošę glaudžiam bendradarbiauti ir galime įsame aptarti taip, ko, kokia tam būtų tam bendradarbiavimui parankiausia in, institucinė sąranga, be abejo, kuri turi, uh, ją turėsime nustatyti atsižvelgdami į sutartį. Komiteto narė iš Portugalijos e, kalbėjo apie tai, kad e, ištikos ekonomikos kriziai dirbti teisėtvarkos pareigūnams pasidarė labai sunku. Mes puikiai suprantame, kad kai reikia spręsti ekonomikos klausimus, tuomet mažiau dėmesio skiriama saugumui. Čia yra to toks e, įdomus vienas ypatumas. Mes visi puikiai žinome, e, kiek nusikaltimų yra padaroma. E, ir Robertas kalbėjo apie operaciją Archimedas Jis kalbėjo apie tai, kiek žmonių joje dalyvavo, kokie rezultatai yra pasiekti, bet niekas negalės išsamei pasakyti ir tiksliai nustatyti, kokiam skaičiu nusikaltimui buvo užkirstas kelias, kiek nusikaltimų buvo užkardyta dėl to tokios operacijos. Mes tik suvokiame, kad egzistuoja kažkokia grėsmė tik tuomet, kai pamatome jos apraiškas. Visais kitais atvejais labai sunku yra įvertinti, kasgi iš tikrųjų vyksta, taigi neįmanoma yra tiksliai pasakyti, kiek nusikaltimų nebuvo įvykdyta dėl mūsų veiklos. Be to, Mums reikia konfidencialumo ir uh, tam tikro atsargumo. Reikia maksimaliai išnaudoti e, nacion, nacionalinių pareigūnų pajėgumus ir gerai koordinuoti jų veiklą ES lygmenių. Mes nenorime klaidinti savo piliečių, nenorime kad piliečiams atrodytų, kad jų nacionalinės policijos ir teisėtvarkos tarnybos nėra pasiruošusios vykdyti tokias operacijas. Tiesiog turime o, suvokti, jog grėsmės yra šiandien platesnės. Jos peržengia vienos valstybės narės ribas ir turime numatyti tas grėsmės. Dar daug ką reikės e, nuveikti ir Robertui apie tai puikiai apie tai žinoma. Ir uh... ES vadovų tarybos išvadose kalbama apie būtinybę nustatytas grėsmės ir teisingumo ir vidaus reikalų ministrų tarybos vykusios spalio mėnesį išvadose taip pat yra paminėta, kad mums reikia Europolė sudaryti bendrą struktūrą, kuri kovotų su terorizmu. Mūsų komitete yra kolega, kuris užsima visais šiais klausimais. Aš suprantu, kad gal tai yra atrodęs nesuprantama tiems žmonėms, kurie neužsima visais šiais dalykais. Bet taip jau yra, kad Europolas tiesiog uh, yra kaip savotiška žaidimų aikštelė, o žaidėjai, kurie žaidžia toje aikštelėje, yra nacionaliniai pareigūnai. Ir būtent taip mes tarnaujame Europos piliečiams. Tai nėra lengvas darbas, nes nacionalinės e, institucijos e, veikia įvairiais lygmenimis, turi skirtingas struktūras Ir tai nėra blogai. Portugalijoje, Italijoje, Graikijoje yra nemažai e, institucijų, kurios jau e, šimtmečiais kovoja su nusikalstamumu. Ir e, jos dirba gerai, tačiau dažnai koordinuoti jų darbą nėra lengva. Ir štai kodėl operatyvinis bendradarbiavimas yra toks svarbus. Pavyzdžiui, neseniai Nesiniai mes aiškiai supratome, valstybės narės e, e, skiria savo žaidėjus, kurie žaidžia Europolo aikštelėje. Europolas jau minėjo, kad e, Reikėtų daryti viską, kad kovodami su ekonomikos krize mes nepamirštumėme ir saugumo, nepamirštume ir e, teisėje tvarkos. Kodėl mums reikia koordinavimo? Kodėl mums reikia tokio platesnio požiūrio į teisėje tvarką? Uh, Kai kas iš jūsų, pavyzdžiui, minėjo plėtrą, bet plėtra tai yra susijusi ir su saugumu. Ir ES tai puikiai supranta, nes jį finansuoja projektus, kurie padeda šalims kandidatėms stiprinti savo gebėjimus teisėje tvarkos srityje. Taigi tos šalis gali pasitikrinti kur yra jų silpniausios vietos, kur jo, jos atsilieka. Tokie klausimai, kaip, pavyzdžiui, pagrindinės piliečių teisės, iš tikrųjų da, yra patikėti ir teisėtvarkos tarnyboms. Uh, Bet taip yra dėl to, kad tos teisės yra susiję kartais ir su du, kitais dalykais. Aš atsiprašau, aš kiek gal blaškausi, tiesiog atsakinėjau tos klausimus, kur, kurių esu pasižymėjęs. Bet kai kalbame apie plėtrą, reikia nepamiršti, kad yra ir kitų dalykų, pavyzdžiui, sąsajos tarp vidaus ir išorės saugumo. Uh, Galima be abejo gilintis e, į kiekvieną iš visų šių klausimų, bet man atrodo, kad aš jau sugebėjau jūs įtikinti, kad e, dauguma grėsmių mūsų vidaus saugumui kyla iš mūsų veiksmų už ES ribų, pavyzdžiui, tie užsienio kovotojai. Tai yra tie mūsų piliečiai, kurie nuvyksta į trečias šalis, tenai kovoja su ko nors ir po to jie grįžta. Kai jie grįžta į savo šalį, į mūsų šalis grįžta. Ir tai yra nepaprastai svarbus klausimas. Atsiprašau, aš turė, turiu išeiti, nes, nes tu turėtų prasidėti mūsų komiteto posėdis, kuriame bus kalbama ir apie išorės ir vidaus saugumą. Mes e, kalbėsime apie taip, kaip galima būtų geriau vykdyti policijos, e, e, bendras policijos operacijas trečiose šalise. Ir beje, bendradarbiavimas su trečiomis šalimis yra nepaprastai svarbus migracija ir saugumas. Tai yra du dalykai, kurie yra susijęs su trečiosiomis šalimis. Ir e, Italija, Italija apie tai puikiai yra žinoma. Italija e, turi didžiausią, ilgiausią si, e, sieną su trečiomis šalimis viduržymio jūros regione. Ir mes puikiai žinome, kad, kad migrantus, ar tai būtų legalus ar nelegalus migrantai, reikia priimti, kažkur apgyvendinti. Ir vienai per kitaip migracijos klausimas e, turi įtakos mūsų santykiams su trečiomis šalimis. Todėl Europoje ir turi kol kas platesnė teritorija nei, uh, uh, nei tik valstybių narių teritorija, kai kalbame apie saugumą. Kozi komitete mes parengėme dokumento projektą. Tame dokumente iš esmės išdėstėte labai aiškiai mūsų politinę strategiją. Ir gruodį vyksanti ministrų taryba, o būtent jį mums, e, būtent jį užsima politinių, tiks, politinių tikslų nustatymo turės parengti savo išvadas. Ir mes visi, skaitant ir parlamentą, galėsime prisidėti prie šio dokumento. Europos parlamentas be abejo dalyvauja rengiant Europos saugumo visą sistemą. Taigi gali atrodyti, kad tas mūsų parengtas dokumentas yra pernelik bendro pobūdžio, bet um, tas dokumentas toks ir turi pirmiausia būti, nes uh, tai yra tik tai pirmasis žingsnis ir jisai nubrėžė politinio pobūdžio gairias, pagal kurias po to bus parinkamas ir finansavimas. Ši vidaus saugumo strategija yra dokumentas, kuriame spindėti ir mūsų pasiūlymai dėl pagrindinių teisų. mes e, neturime daug e, laiko. Aš kalbėjau apie vidaus saugumo strategiją. Jūs sakėte, kad jūs turėsite išvykti. Mes svarstysime ES vidaus saugumo strategiją kai perėsime prie kito darbo tvarkės punkto. Vidaus saugumas yra nepaprastai svarbus mums klausimas, todėl mes pateiksime klausimą, kurį bus atsakyta žodžiu ir vyks plati diskusija. O tai, ką jūs ką tik sakėte apie vidaus saugumo strategiją, da, tai, ką jūs minėjote apie žmogaus teisės, tai, ką. Ka E, sakėte, yra tik tai labai bendri žodžiai ir tai mus neramina. Štai kodėl aš noriu pateikti Jums savo klausimą. Ir e, būtent dėl to aš ir kalbėjau paskutinės. Aš galvoju, kad Jūs išeisite, nespėsite išgirsti mano klausimą, todėl aš būtinai turėjau pasisakyti. And, uh, just... Suprantu, ką jūs norėjote pasakyti, pana Dėzemera. Iš tikrųjų, pabaigai gal paskutinį tokį sakinį būtų galima pridurti dėl to. Čia iš tikrųjų, tai piktina gal, nes jau yra metai prie nuo paskutinio kozi um, pasisakymo, pristatymo rezu, veiklos. Aš suprantu, kad jūs turite išeiti į kitą posėdį, bet iš tikrųjų tai yra labai svarbus klausimas ir uh, tai yra mm, operatyvinio bendradarbiavimo situacija, tai nėra tarybos bendradarbiavimo klausimas, ponia Dėsdemera. Taigi aš manau, kad iš tikrųjų, um, galvojant apie mus ir, ir, ir tą mm, mūsų narių klausimų kokybę, aš, aš noriu pasakyti štai ką, kad mes norime žinoti, ką taryba darba, daro, pavyzdžiui, dėl priekybos žmonėmis ir taip toliau. Mes norime įsigilinti tuos klausimus, e, todėl ir prašome, kad jūs papasakotumėte pasakotumėt mums plačiau apie tai, čia ne vien tik tai 71 straipsnis ir taip toliau, mes norime dialogo su jumis kiekviena konkrečia tema įsigilinant į ją. Ir kaip ponas Dezimera pasakė, iš tikrųjų, vidaus saugumo strategija mm, dabar ir yra vienas iš mūsų stambiausių prioritetų ir akivaizdu, man atrodo, iš vis kolegų nuotaikų, kad mm, tikrai labai įtempta, intensyvi dabar tokia situacija su taryba ir, ir mes norėtumėm detalesnio dialogo šiais klausimais. Uh, Tai tikrai būtų gerai gal ir užbaigti tokią gaidą ir gal jūs pabaigai tartumėt porą žodžių apie tai. Iš tikrųjų, būtent, kad kiekviena tema mums labai svarbu um, įsigilinti konkrečiai ir ko atsiprašytumėm uh, tikrai to, išsamesnės informacijos kiekviena tema, kad sugrįžtumėt ir plačiau papasakomėt. Bet dabar gal pabaigai dar labai trumpai apie tai labai atvirai kalbėsiu, taip pat atvirai, kaip ir jūs tik kalbėjote. Man atrodo tikrai, tai tie dalykai, kurie neramina, yra paremti tuo, kad norime apibriežti aiškiau parlamento vaidmenį ir kaip ir kozį vaidmenį. Ir um, pažiūrėti, koks tas išėties taškas turėtų būti, tai aš gal tiesiog gal tokį pasiūlymą galėčiau pateikti, kaip būtų galima suprastinti tą mūsų darbą, tiesiog kaip, kad būtų daugiau to dialogo, aišku, kiek leidžia mūsų įgaliojimai. Uh, jeigu kalbate apie parlamento klausimą, bet jeigu eina kalba apie klausimus, kurie prieptų plačiau nei tai, ką jūs dabar kėlėte, ką sakėte, mes melai pateiktumėm vėliau jums analitinius atsakymus, gilesnius atsakymus į tuos klausimus, ką pageidautų parlamentarai nu, išgirsti plačiau. Aš galėčiau ir kitą kartą dar sugrįžti pas jūs ir, ir asmeniškai atsakyti į jūsų klausimus. Uh, Sakyvaizdu, kad e, yra norima įsigilinti, daugiau sužinoti, aš tikrai labai gerbiu su pageidavimus ir mielai pasistengsiu juos patenkinti. Iš tikrųjų, jeigu parlamentas norėtų įsigilinti, gal jūs galėtumėt pateikti sąrašą konkrečių klausimų ir tada mes kozi galėtumėm į juos įsigilinti ir pateikti kiek įmanoma išsamesnius atsakymus e, į tuos klausimus. Galima būtų per kitą susitikimą pasistengti tai atsakyti mm, e, Aš įtariu, kad e, įvertinant sus, visą susidomėjimą šiais klausimais reikėtų skirti ilgiau nei vieną valandą tokiam sutikimui. Iš tikrųjų, gal reikėtų renkti susitikimus konkrečiai kiekvienam klausimui atskirai, kad būtų galima pakankamai įsigilinti ir su pirmininkaučia valstybė stengsimės toliau dirbti. Aš atsiprašau, jūs jau turbūt vėluojate, bet e, labai dėkoju Jums už Jūsų atsakymus. Atsiprašau, kad užlaikėme Jūs. Dar kartą dėkoju Jums, o dabar Robui perdu žodį. Taip, e, klausimai labai konkretus, taigi aš pasistengsiu apsiriboti trim, keturiom minutėm atsakant. Dabar visų pirma dėl to, kas galbūt uh, Mm, lyg ir ne visiškai aišku dėl tų areštų. Ne, ne, ne, mes tikrai mm, neskaičiuojame čia tų, kurie nukentėjo nuo priekybos žmonėmis. Tarptų tūkstančio ir šimto nėra jų. Tai yra tūkstantis šimtas įtariamų nusikaltėlių, daugelis iš jų yra tariami labai rimtais nusikaltimais. Ir mm, aišku, dabar yra visos e, teisinės procedūros vykdomos ir kai kuriems iš jų yra pateikti e, kaltinimai dėl tų, kaltimai dėl tų nusikaltimų. Dešimt tūkstančių įtariamų um, neteisėtų migrantų, ką Frontex patikrino prie išorės ES sienų, e, tai yra atskiras dalykas ir tos informacijos tvarkymas kartu su kita informacija, kurią mes surinkome per tą devinių dienų operaciją, mums leido nustatyti, kad yra apie 170 e, asmenų, kurie um, organizavo uh, tą uh, nelegalią imigraciją. Uh, Ir tai buvo šios operacijos irgi dalis informacijos apie 90 asmenų įtariamų yra, kad jie organizavo priekybą asmenimis būtent um, seksualinio išnaudojimo tikslais. Per 300 areštuotų asmenų yra įtariami organizuoto nusikalstamumo, organizuoto nusikalstamumo nusikaltimai susijusiai su uh, turtu. Uh, Ir taip pat yra mm, apie 300 tokių nusikaltelių, kurie kasdienius tokius nusikaltimus, sakykime, taip vykdė, tai yra įsilaužimai, plėšimai, juvelyrikos ir taip toliau. Galbūt tie asmenys būtų ir tai būtų buvę sulaikyti tiesiog eilinėse, kasdieninėse policijos operacijose, tačiau per tokią koordinuotą operaciją geriau mums pavyko suvokti, kaip to, tie organizuoti tinklai veikia, kaip yra viskas susiję, pavyzdžiui, Um, įvairūs įsilaužimai Amsterdame, um, Londone ar kitur, kai yra grobiami juvelyriniai dirbiniai, kaip visą tai įsilieja bendrą nusikalstamumo tinklą. Ir kaip panas Kirko pasakė, taip mes supaž... pripažįstame, kad organizuotas nusikalstamumas Tamas pasaulis nepaprastai toli į priekį pasistumėjęs yra, iš tikrųjų labai viskas organizuota, viskas susiję ir dabar nebe, nebeįmanoma jau kovoti su tais nusikaltimais fragmentuotai, dirbant tik su, pavyzdžiui, telkiant dėmesį tik į tai, um, nusikaltimus susijusius su narkotikais atskirai, nematant kito, iš tikrųjų reikia matyti visą nusikalstamą veiklą ir šios operacijos tikslas buvo būtent um, tos visos jų infrastruktūros kritinius taškus nustatyti ir um, sulaikyti. Iš tikrųjų, prasidėjo viskas nuo vienos dalies operacijų ir viskas išpli, išplito į vieną bendrą operaciją. Ir tokiu būdu mes, pavyzdžiui, matome, kur su sukčiavimu susiję nusikal, tami tinklai, kaip dirbia, kaip, kaip jie yra susijęs, tarkime, su tais uh, nusikaltėliais, kurie organizuoja priekybą žmonėmis. Tokiu būdu mes turime dabar horizontalų labai aišku vaizdą, kaip tokie nusikalstami tinklai tarpusavėje saveikauja ir dirba kartu ir kaip šio laikiškai viskas dabar yra organizuojama ir kaip šio laikiškai reikia kovoti su tokiais nusikaltimais. Dabar dėl Frontexo. Frontexas e, vykdo tokias operacijas savo įprastinėje veikloje, tačiau kol um, nėra ratifikuota ratifikuota, nėra susitarta dėl tinkamo susitarimo tarp Frontex ir Europolo dėl asmens duomenų perdavimo, ką Frontex reglamentas leidžia šiaip, um, tai niekasdien mes galime tokiu pačiu būdu tą um, informaciją tvarkyti. Šį kartą per nacionalinės valdžios institucijas tokia informacija buvo tvarkoma ir tai parodo, kodėl Frontexas ir Europolas turi daug glaudžiau dirbti ateityje. Žinoma, mes e, rengsime tokią pamastymo ataskaitą, e, kaip panas Koelio teiravosi, taip mes tikrai e, pasirūpinsime, kad ataskaita pasiektų ir parlamentą tam, kad turėtumėt geresnės informacijos, kuri įrodys, kad iš tikrųjų tokia operacija yra labai naudinga. Mm, toliau dėl pinigų plovimo sutinku su parlamentarė, kad uh, Mm, tai iš tikrųjų, tai nusikalstama sistema tarsi alyva sutepa ir mm, mum, mes tikrai galvojame apie kovos su mm, pinigų plovimu visą plačią veiklą ES, bet aišku, labai sudėtinga nacionalių lygmenių tos visus sutarimus įgyveninti šioje srityje ir nepakankamai dar yra e, bylų šioje srityje, nes kova su pinigų plovimu yra tikrai vienas, vienas, viena iš esminių sryčių kovant su organizuotų nusikalstamų nacionalinių lygmenių. Ir reikia būtinai gyventi visas tas priemonės, kurios jau yra patvirtintos ir kurias galime gyventi. Ačiū. Rob, thank you very much. Ačiū Robai uh, už šią informaciją, už atsakymus. Iš tikrųjų, jūs labai drausmingai atsakėte visus atsakymus, viską uh, uh, glaustai labai pateikėte, matote, kad mes vėluojame, atsiliekame nuo tvarkarašio kolegos, ar um, turite dar kokių papildomų klausimų, uh, kažką tai. Uh, Nes aš savo klausimą irgi stengsiu sutrumpinti, kiek įmanoma taip pat, Birgit. Taip, labai trumpas klausimas, tiesiog papildomai e, dėl to 1150 e, įtariamųjų e, sulaikytų. Dabar jie yra valstybių narių rankose, pagal valstybių narių teisinės sistemas viskas daroma. Taigi vis tiek labai svarbu, kad. Um, Europolas tai, e, gaus visą informaciją apie Archimedą, apie Archimedo rezultatus, apie tai, kas atsitiko su tais įtariamaisiais, ar jie buvo nuteisti, už kokius nusikaltimus jie buvo nuteisti ir taip toliau. Ir dabar taip pat su tais e, e, priekybos žmonėmis nusikalteliais, kalbant apie tokius nusikaltelius, tai yra, tai yra žmonės Vienas dalykas, kurie padeda nelegaliem imigrantam kirsti sieną, kitas dalykas, kurie iš tikrųjų užsiima priekybą žmonėmis. Tai jeigu jūs įtarėte, pavyzdžiui, kad kažkoks asmuo padeda imigrantui, tarkim, patekti į saugesnę valstybę, tai nebūtinai dar toks asmuo jau iš karto tampa e, prie, nusikalteliu, kuris prekiavė žmonėmis. Dar Monika ir Ana taip pat prašė galimybės užduoti papildomus klausimus. Monika pirma. Ačiū pirmininkė, labai dėkoju už, už šią galimybę paklausti. Aš galvoju, kad e, šio, šio operaciją vertinta labai pozityviai, nes dėmesys buvo sutelktas į e, būtent bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir Europol, Europolas tikrai gali prie to prisidėti. Ir aš nenoriu teikti, kad mano regionas būtinai e, daug prisidėjo prie tokios operacijos kaip Archimedas, bet um, aš galvoju, kad e, turiu pasakyti, kad um, žmonės mano regione buvo tiesiog uh, išsigandę, baime buvo, to, didžiulė baime buvo tarp žmonių, kai, kai buvo pravydyta ta operacija, visi galvojo, kad dabar jau užgrius juos pareigūnai, areštuos vidurį nakties, išsitems kažkur kažką, buvo tokios baimės, iš tikrųjų dažnai girdime argumentą, kad e, žmonės džiaugiasi, kad e, nėra organizuoto nusikalst kad suorganizuotų nusikalstamumo kovojimas tokiamis, per tokias operacijas, tačiau kartais tokios operacijos žmonės irgi gazdina. Tai aš galvoju, kokiu iš čia galimybių išvelgtumėt, um, kad tokios operacijos būtų efektyvesnės, tikslesnės ir ypač, kad būtų galima pagerinti informavimą valstybėse narėse. Ar Europolas turi pakankamų komunikavimo galimybių? Ar gauna Europolas pakankamai informacijos iš valstybių narių? Ar ta informacija pakankamai? pakankama ir proporcinga, ar visas valstybės narės e, vienodai e, pakankamai atsiunčia informacijos, kuri reikalinga kovoti su organizuotų nusikalstamumu. Toliau antras klausimas būtų dėl e, priekybos žmonėmis. Mes turime savo regione mm, atitinkamos patirties, bet kaip ir ponė Sipil teiravosi, reikia pasakyti, kad yra skirtingų tipų um, dalyvavimas, kai eina kalba apie um, priekyba žmonėmis, sakykime, ar nelegali migracija yra vienas dalykas, kai tiesiog nelegaliai yra organizuojama žmonių transportas, žmonių pervežimas į saugesnę valstybę, tiesiog siekiant, kad jie būt, patektų ten, kur saugiau jiem. Ir yra kitas dalykas, kai priekyba žmonėmis vyksta tikra priekyba žmonėmis, kai žmonės yra parduodami seksualiniam išnaudojimui, priekybai donor, organais ir taip toliau. Tai ar jūs galėtumėt pasakyti, kokie kokie procentai čia būtų vienos kategorijos, kitos kategorijos nusikaltėlių, nes tikrai tai įtakoja visą organizavimą darbą. Kolegos, Aš norėjau suteikti Jums galimybę tik tai pateikti labai trumpus papildomus klausimus, nes tikrai nepraėdame naujo klausimų raundo, nes iš tikrųjų tai būtų prastas pirmininkavimas iš mano pusės. Tai tiesiog aš norėjau pasakyti, bet jau, jau atidariau tą skrinę, tai jau dabar jin atidaryta, Ana. Uh, prašysiu jūsų pagalbos, užduodant tik labai trumpą papildomą klausimą, ar Kamilė taip pat. Neseniai Kinijos asmo buvo suareštuotas Portugalijoje po Europolo išduoto arešto orderio dėl to, kad jis buvo kaltinamas Kinijoje sukčiavimu. Tai buvo pilietis, kuriam buvo steigta mm, vyriausybės viza ir Portugalija auksinė viza Portugalijos vyriausybė nesuteikia man informacijos asmenų, asmenės informacijos apsaugos tikslais. Na, nekomentuosiu čia, bet auksinių vizų sistema, kurią turi mano šalis ir kai kurios kitos, netgi Italija galvoja patvirtinti tokią sistemą. Ar tokia sistema veikia tam, kad importuotumėm nusikaltimus, organizuot nusikalstamumą ypatingai, aš kalbėčiau apie triadas ir taip toliau, gal reikia vis tik tai kažką padaryti, kad valstybės narės nenaudotų tokios sistemos, atsisakytų tokios sistemos, nes tokia sistema iš tikrųjų yra naudojama tam, kad būtų galima importuoti nusikalstamumą į ES. Viena minutė kiekvienam nariu labai prašyčiau trumpai, Kornelija. Jūs kalbėjote apie susitarimą, ponia Veinraitai, tarp Europolo ir Frontexo ir pasirimant tą informaciją, kurią jūs mm, mums pateikėte, aš noriu paklausti, ar yra kokių dar papildomų planų, kas dar planuojama dėl tų susitarimų, ar valstybės narės privalės teikti informaciją, kaip viskas veiks. Ačiū. Ačiū, Kornelija. Panas Gerėk ir po to jau panas Veinrait atsakys nie wiem na ile w tej chwili będziemy mogli uzyskać odpowiedź jeżeli nie to powtórzę ją w następnym punkcie powtórzę swoje pytanie w następnym punkcie Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, čia daugiau yra susijęs su kitų klausimų dėl vidaus saugumo strategijos, bet vis tik tai noriu užduoti tą klausimą dėl organizuoto nusikalstamo gaujų Europos Sąjunga. Jūsų nuomonė, jos dažniausiai yra mobilios, Ar jūs galvojate, kad iš esmės tai daugiausiai yra tokios vietinės grupės? Ar jos yra transnacionalinio pobūdžio, ar jos daugiau bazuojasi vienoje valstybėje narėje? Ir kaip jūsų manimų tos grupės gaujos reaguoja į, pavyzdžiui, tarptautinės krizės, kurias mes matome? Ar iš to mm, jos gauna naudos, kai galvojame apie tokias e, krizės, kurios destabilizuoja mūsų sistemas. Taip, labai atsiprašau, panašu, kad e, suteikiau galimybę kolegoms dar naujame klausimų raundė sudalyvauti, bet dabar paprašysiu jūs atsakyti. Ačiū. Uh, Atsakant į ponios Sipil klausimą dėl tų, kurie mm, sudaro sąlygas nelegaliai priekybę žmonėmis ar nelegaliai imigracijai. Čia labai sunku yra kiekybiškai pasiverti, kiek yra tų nusikalstamų gaujų vadeivų, man atrodo, kurie užsijima tą priekybą žmonėmis, man atrodo, ta esmė ir buvo jūsų klausimo. Mes e, lauksime viso to e, baudžiamo teisingumo proceso pabaigos, tada matysime realiai, kiek, kiek buvo, koks tas procentas. Dabar e, esmė yra ta, kad Europolas nėra pakankamai efektyvus, dėl, kaip aš ir sakiau, kad um, informaciniai srautai dar nėra pakankamai geri ir tikrai reikia pagerinti tos informacinius finansinius rautus ir aš labai akcentuoju. Tai um, iš tikrųjų mes tokią mamutinę, milžinišką operaciją turėjome organizuoti būtent tam, kad paskatintumėm informacijos rautus, pagerintumėm uh, jų tiekėjimą, kad pamatytumėm, aišku, kaip ir tas kasdienis operatyvinis darbas uh, palengvėja nuo to ir kaip panas Kirkopas pasakė, ar mes galėtumėm kasdienėme, kasdien tokį, tokią, to, tokią veiklą vykdyti. Ne, mes negalėtumėm, nepajėgtumėm, tačiau jeigu informaciniai srautai efektyviai vyktų, tai tikrai darbas palengvėtų. Aišku, reikėtų galvoti mm, e, apie galbūt smulkesnio masto operacijas, kurios būtų labiau fokusuotos į tam tikrus objektus, tam tikras rytis konkrečiau, bet e, e, Pone Gomis, auksinės vizos Mm, atvirai turiu pasakyti, nediskutavau su Portugalijos valdžia šio klausimu. Tai yra mm, klausimas, kuris man pakankamai naujas, bet dabar, kadangi jūs atkreipėte mano dėmesį, tai aš tikrai turėsiu tai omenyje. Poniai Ernst, kuri teiravosi apie susitarimą tarp Frontexo ir Europolo, tai yra reglamentuota Frontexo reglamente, um, ir, kuris leidžia Frontexui konkrečiai perduoti nesutvarkytus asmens duomenis Europolui per tam tikrą laiko limitą, aišku, laikantis ir tam tikros asmens duomenų apsaugos e, mechanizmo, kad e, ta informacija būtų naudinga mūsų darbe, būtent kovojant su nusikalteliais, e, kurie užsima priekybą žmonėmis. Dabar dėl tų procentų, ponė Jurekai, taip, atsiprašau, taip, organizuoju organizuoto nusikalstamumo grupių bendras toks bruožas yra tai, kad jos yra daug labiau transnacionalinio pobūdžio, daug labiau mobilios, labai judrios ir organizuotos nusikalstamos grupės dirba pasiremdami, aišku, vietiniais nusikaltėliais, bet yra tam tikrų grupių, kurios veikia praktiškai visose Europos valstybėse įvertinus paskutinį 12 mėnesių laikotarpį. Kiek tie nusikalstami tinklai piknaudžiauja tomis laisvėmis, laisvėmis, kuriomis mes naudojamės ES, judėjimo laisvė, šengenė, um, visomis tomis laisvėmis, kiek, pavyzdžiui, interneto laisvė, globalizuotos visuomenės atvirumo, uh, visa, atvirumu visu tuo, uh, kiek, kiek piknaudžiauja tas nusikalstamas pasaulis. Aišku, kad um, labai naudojasi ir mums reikia labai, labai integruotos tarp, modernios tarptautinės policijos bendruomenės, kad galėtume kovoti su tuo. Ačiū, ačiū, kad skiriate laiko šiems papildomiems klausimams atsakyti. Aš e, e, labai džiaugiuosi, kad po poros minučių vėl mes kalbėsime su jumis apie kibernetinius nusikaltimus. Ir dabar pereinu prie kito punkto. E, tai yra informacinis punktas, diskusijos ta tema nebus, bet informacija yra labai svarbi. Norėčiau, kad pateiktumėt, nušviesumėt šiek tiek, kokia susidariusi padėtis, nes plenarnėme posėdėje bus teikiamas klausimas žodžiu apie vidaus saugumo strategiją ir šiek tiek diskutuosime, balsuosime Libe komitete gruodžio mėnesį apie vidaus saugumo strate, dėl vidaus saugumo strategijos koordinatoriai tam balsavimui jau rengėsi ir e, vadovausime tuo pačiu darbo metodu, kaip kad buvo, kai teikėme klausimą žodžiu dėl viduržėmio jūros regiono. Koordinatoriams e, norėčiau pasiūlyti irgi taikyti tą patį darbo metodą, bet kai kalbame apie vidaus saugumo strategiją, akivaizdu, kad reikia kalbėti kuo aiškiau ir išskirti pagrindinės temas. Jeigu kolegos turite kokių klausimų, tai kelkite ranką dabar, aš jau turėčiau jūs pasižymėti, nes E, kitaip e, mes tik perėsim prie informacinės dalies. Tai Pone Winberg, ar aš galiu teikti klausimą tą temą? Žinoma, kad taip. Please go ahead. Prašau, klauskit. Tik po to, kai jūs perskaitysit savo informaciją tą temą. Aš jau baigiau. finished, you can ask. Aš jau baigiau, galit klausti. Okay, then. I'll take it in Swedish. Klausi švediškai. Turiu nedidelį klausimą. Kada Europos Sąjunga išdrys įgyvendinti tikrą saugumo strategiją, kuri nėra kontraproduktyvi Vakar aš perskaičiau straipsnį apie tris švedus, kurie negalėjo įvažiuoti ES iš Somalio, e, nors e, jie turėjo e, kvietimo laišką. Švedijos duomenų apsaugos taisyklės yra e, sugriežtintos ir atrodo, kad dabar jos jau radikalizuotos. O yragi pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Sienos yra atviros. Tie žmonės gali važiuoti į Siriją ir dalyvauti nusikalstamose grupuotėse, kuriuose yra labai daug e, įvairių smurtautojų. Visai atsitiktinai, kad tie žmonės, e, tie žmonės buvo nušauti prieš tris dienas ir jie e, nepateko. E, galbūt būtų buvę žymiai blogiau, jeigu jie būtų patekę į Europos Sąjungą ir kur nors Stoholme būtų susprogdinę prekybos centrą. Bet Europos Sąjunga neturi saugumo strategijos arba turi tokią saugumo strategiją, kuri pablogina padėtį ir Švedijoje, ir kitose pasaulio dalyse. O dabar mano klausimas, ką darysite, kad išvengtumėt kontraproduktyvių uh, rezultatų strategijoje, kurią yra labai sunku įgyvendinti, nors ji yra politiškai korektiška. Ačiū. Ačiū, ponė Winberg. E, šiuo klausimu koordinatoriai rengia klausimą žodžiu. Jūs savo turimas problemas, turimus klausimus perduoti koordinatoriams. Tas yra svarbu. Diskusija vyks komitete ir balsuosime komitete, paskui bus perduotas klausimas plenariniam posėdžiui. Nenoriu pradėti diskusijos dabar komitete, nes e, jeigu tą padarytume iš anksto, tai su koordinatoriais nebebūtų apie ką kalbėti. Jeigu kolegos daugiau nieko nenorite pasakyti, periname iš karto prie keitimosi nuomonėmis elektroninių nusikaltimų tema, interneto naudojimo organizuotų nusikalstamumo tikslams grėsmų vertinimo į oktą pristatymas. E, Dėkuoju kolegoms už iš ankto pateiktus komentarus ir klausimus. Vėlgi, ponas Wainwright, Europol direktorius, tą temą kalbės. Robai, iš karto žodį suteiksiu Jums. Prašom. Thank you. Uh, Labai ačiū dar kartą, ponė pirmininkė. Aš e, vienintelis esu pranešėjęs šiuo klausimu, todėl kalbėsiu šiek tiek ilgiau. Nežinau, kiek malonus bus pirmininkas, bet aš tikiuosi, kad jis leis e, pakankamai ilgai kalbėti ir paskui išklausyti parlamentarų klausimų. Uh, šios, šio darbos varkės klausimo pagrindinis tikslas pasikeisti nuomonėmis apie elektroninius kibernetinius nusikaltimus ir svarbiausia įvertinti neseniai Europolo pateiktą ataskaitą. Jūs e, ją turite e, jau anksčiau. E, tai buvo paminėta 2014 metų organizuotų nusikaltamumo grėsmų įvertinimas yra parengtas Europos kibernetinių nusikaltimų centro, kuris buvo įsteigtas Europole 2013 metais. Tos ataskaitos pagrindinis tikslas informuoti ES politikos rengėjus ir visuomenę apie e, galimą kibernetinių nusikaltimų grėsmę organizuotų lygmenių. E, nuo e, E, teisės saugos institucijos, privatus sektorius, e, akademikai atsiuntė informaciją rengiančią ataskaitą. Šiandien aš Jums pristatysiu e, pagrindinės išvadas, taip pat iš savo praktinės patirties išdėstysiu kai savo nuomonę apie kai kuriuos teisė kūrinius dosijai, kurie yra svarbus jūsų komitetui. Pirmiausia, noriu šitą pasakyti apie Europolo kibernetinių nusikaltimų centrą. Čia mes taikome e, tradicinį modelį. E, tas centras tarnauja kaip informacijos rinkimo e, taškas. E, analizuojame informacijos keitimosi sistemas. Daugiau negu šimtas analitikų kiekvieną dieną nagrinėja tą darbą. Daugiau negu 170 ryšio pareigūnų dirba Europos ir jos kaiminėse uh, E, esančiuose e, informacijos centruose. Turime sukurti platformą, kuri leistų geriau koordinuoti bendrą e, reagavimą į elektroninius nusikaltimus. Turime sukurti saugią aplinką, kuri užtikrintų deramą valstybės aplinką apsaugo, apsaugą, atsiprašau, įprastinė Europol e, darbo procedūra yra taikoma. 2013 metais tas centras pradėjo dirbti, jo veiklos sritys pagrindinės yra trys. Pirmiausia, mokėjimų kortelės, e, suk, sukčiavimai su mokėjimų kortelėmis, identiteto e, vagystė. Ir dar viena e, veiklos sritis. Aš galėčiau pateikti konkretų pavyzdį. E, ECB praėjusiais metais atliktas tyrimas parodė, kad e, sukčiavimų mastas ES siekia 1,3 milijardų eurų, kalbame apie elektroninių kortelių sukčiavimus. Elektroninės prekybos e, srities sukčiavimai taip pat didėja, nes plinta elektroninė prekyba internetu. Kita svarbi veiklos sritis - vaikų seksualinis išnaudojimas. Tai yra labai svarbi mūsų darbo sritis. Mes matome, kad čia dirbame su labai plataus maso nusikaltelių grupėmis, e, su iškrypeliais ir e, matome, kad nusikalstamose grupuotėse, nusikalstamose tinkluose dalyvauja tūkstančiai asmenų, kurie keičiasi informaciją e, apie vaikų seksualinį išnaudojimą šešios pagrindinės bylos yra iškeltos, e, kuriuose nustatytariamųjų. E, šią savaitę ir praėjusią savaitę 15-8 valstybių narių specialistų posėdžiauja Europole, bandydami įvertinti 4 milijonus, tai yra neįlinio masto e, darbas. 4 milijonus dosijė susijusių su vaikų išnaudojimu, tai yra filmai, tai yra nuotraukos 5 terabaitai duomenų yra surinkti. Tai yra labai milžiniškas darbas. Specialistai e, tame darbe susiduria su siaubingais vaizdais, bet galiu pasakyti, kad šiuo atveju ta medžiaga yra visiškai nauja, e, ji nuolat yra skleidžiama internete ir matome, kad su seksualiniu nu, išnaudojimu susijusio smurto mastai vis auga. Bet Taip pat fiksuojame, kad aukų amžius vis mažėja. Šiuo metu vertinamų aukų net 10 procentų yra jaunesni negu dviejų metų. Tuo pat metu matome, kad vis dažniau e, vaikų seksualinio išnaudojimo e, interneto svetainės yra užkoduojamos ir e, reikia aukščiausios kvalifikacijos informacijų technologijų specialistų, kad jie galėtų dirbti nusikalstamoje veikloje. E, Europole e, susėdė specialistai nagrinėja visą medžiagą susijusią su vaikų išnaudojimu, bet tą padaryti sunkina būtent tas kodavimas. Kitas dalykas e, – kibernetiniai išpoliai prieš svarbiausią infrastruktūrą Europos Sąjungoje. Tai yra ir paprasčiausios E, paprasčiausiai įsilaužimai į e, tarnybinius e, tinklus ir sudėtingi įvairiausių kodų nuskaitimai. Milijonai kompiuterių yra pažeidžiami virusais, vykdant tokio pobūdžio nusikalstamą veiklą. Ir aš pereinu prie komercinio įvertinimo nusikalstomų įsilaužėlių uh, E, veikla atneša žalos, kuri priliksta daugiau negu 300 milijardų dolerių per metus. 50 e, stambių kibernetinių nusikaltimų tyrimų yra atlikta dabar mūsų tarnybose. Vien praeisiais metais tai yra padaryta. Praeisiais metais vis aktyviau pradėjome nagrinėti užkodavimo sistemas, e, kurių, kaip sakiau, mastai tik didėja. E, kibernetikos specialistai iš e, pramonės ryties, iš akademinio pasaulio yra įtraukiami ir e, matome, kad mokslininkų mastu yra įsteigtos dvi konsultacinės grupės, viena skirta finansų paslaugoms, kita internetinio saugumui. Pasirašėme supratimą memorandumą su dešimt skirtingų komercinių partnerių šiuo tikslu. Tuo pat metu labai daug dėmesio skiriame tam, kad ta sukaupta kvalifikacija atneštų operatyvinių rezultatų, konkrečios naudos. E, Praėjusi mėnesį buvo įsteigta geriausių, labiausiai patyrusių valstybių narių kibernetinių nusikaltimų tyrimo specialistų darbo grupė. Šioje ataskaitoje yra labai gerai įvertinti kibernetinių nusikaltimų, įvertintos kibernetinių nusikaltimų strateginės tendencijos ir įvertinamos grėsmės. Aš jau savo žanginėje kalbą šitą šiek tiek minėjau, bet porą trejata e, horizontalių klausimų galėčiau paminėti susijusių su e, elektroniniais nusikaltimais. Pirmiausia, kibernetiniai nusikaltimai labai dėliu mastu auga. Mastas, e, sudėtingumas jų auga, išpolių skaičius didėja ir pagrindinė varomoji jėga yra ta, kad e, nusikalstama veikla pagrįsta paslaugomis plinta internetu. Ir tam reikia, e, kad e, kuo daugiau nusikalstamų grupių būtų įtraukta į kibernetinius nusikaltimus, vis daugiau specializuotų tam tikrų e, kibernetinių nusikaltimų priemonių ir paslaugų tiekėjų mastas didėja. Už 400 eurų bet kas gali uh, išsinuomoti tinklo dalį ir pradėti e, e, spamo kampaniją, spamo akciją e, prieš vartotojus. Lygiai taip pat gali būti pasitelkiamos didelės, pasitelkiami dideli grupių skaičiai, kad būtų galima pagrobti asmenius duomenis ir vartotojų identitetą. Uh, reikalingos paslaugos, e, tarnybos mums, e, kad galėtume su tokiamis grupuotėmis susidoroti. E, matome, kad kibernetinio nusikaltimo mastai pasiekė industrinį lygį, jeigu taip galime pasakyti tradiciniai e, plitimo būdai, būdai yra jauni žmonės, jauni universiteto absolventai samdomi, kad e, platintų, pavyzdžiui, narkotikus internetu ar vykdytų kitą nusikaltamą veik, e, tokią primityvesnę veiklą. Ir matome, kad yra, pavyzdžiui, tokių grupuočių, kurios uh, E, sukčiau, e, vykdo tokius ekonominius nusikaltimus, kaip pavyzdžiui pavokti po vieną eurą iš milijono skirtingų sąskaitų Europoje. Tokie nusikaltimai net yra sunku užfiksuoti. Tradiciškai organizuotos e, nusikalstamos grupuotės turi tokios didelės įtakos zonų, jie bendradarbiauja tarpusavyje Labai matome, kad dabar verslo partneriai e, bendradarbiauja e, kovodami su kibernetiniais nusikaltimais ir aš manau, kad reikia aiškesnės struktūros, kad geriau išsiaiškintume, kokio pobūdžio kibernetinė veikla vyksta Europoje sistemingiau. Žinoma, iškyla daug e, klausimų, kai kalbam apie asmenio gyvenimo apsaugą, apie policijos vaidmenį technologijose. E, tas rytis nepaprastai greitai keičiasi, mes visi dabar gyvename internetinėme pasaulyje, labai didelė dalis mūsų E, gyvenimo klausimų yra sprendžiama internetu ir suprantame, kad nusikaltėliai lygiai taip pat naudojasi technologijomis e, siekdami savo nusikalstamų tikslų. Dažnai jie e, veikia iš valstybių, kurios nėra labai žinomos, jie pasinaudoja nacionalinių teisės aktų spragomis ir išvengia nusikalstamo persekiojimo ir taip jau uždirba milijardus eurų mūsų piliečių ir įmonių sąskaitą. Paprasčiausiai policija e, nebesugeba jų pasivyti, policijai nebeužtenka kvalifikacijos, nes tokio pobūdžio nusikaltimai kinta labai greitai, evoliucionuoja labai greitai. Policija turėtų uh, sukurti skaitmininės uh, teisminio tyrimo priemonės, kurios būtų sudėtingesnės. Reikia gerinti policijos bendradarbiavimo mechanizmų veiksmingumą. Apie tai mes kalbėjome per ankstesnio klausimo svarstymą, kai sakėm, kad komitetai turi geriau bendradarbiauti. Ir lygiai taip pat turi aktyviau dalyvauti verslo įmonės. Jos turi būti solidaresnės. Visose trijose srityse iškyla rimtų iššūkių, kuriuos yra nelengvai veikti ir Europolas visose tose trijose srityse atlieka jam tenkantį vaidmenį. Bet norėčiau paminėti ir dar vieną sritį, kurioje mes tiesioginės įtakos neturime. Tai e, yra teisė, įstatymai. Teisė taip pat atsilieka nuo technologijų raidos. Ir e, turime suprasti, kad nuostatos skirtos e, realiajam gyvenimui nuo nuostatų skirtų internetiniam pasauliui turi skirtis. Mes turim ieškoti galimybių užtikrinti mūsų piliečių saugumą visuose gyvenimo lygmenyse. Uh, Ne vienas policijos pareigūnas e, nenori, kad būtų pakeista uh, anonimiškumo sistema, bet net ir komerciniai tiekėjai, e, tokie kaip Google, uh, vykdo tam tikrą vartotojų stebėjimą, jie uh, gali įsikišti į kiekvieno E, piliečio, pavyzdžiui, e, e, elektroninio pašto sąskaitas ir išsiaiškinti, kokiu paslaugų jiems labiausiai reikia. Po Edvardo Snowdeno bylos matėme, kad išaiškėjo didelė tendencija atskleisti informaciją. Bet aišku, teisė, kurios rengėjų tarpe taip pat yra siekiama keisti padėtis. Aš vertinu Europos parlamento pastangas sukurti uh, E, duomenų apsaugos paketą. Aš suprantu, kad jūs norite užtikrinti deramą laisvės lygmenį, bet e, e, komercinių lygmenių, verslo lygmenių mes turime įrodyti visiems, kodėl mums turi būti suteikta prieiga prie svarbios informacijos. Mes turim susilaukti pasitikėjimo. Europos piliečiams reiktų geriau išaiškinti labai konkrečiai kokios grėsmės jiems kyla. Šiandien nusikalteliai e, naudojasi įvairiomis užkoduotomis e, technologinėmis priemonėmis, kad jų nebūtų galima rasti internete. E, tai yra virtualūs tinklai, kuriuos susikuria vartotojai, kad bendrautų tarpusavėje. Pavyzdžiui, Torins toksai buvo. Uh, Ir e, internete yra daug nusikalstamų serverių, kurių daugelis yra e, įsteigti būtent nusikalstamais tiklai, tikslais. Jau e, minėjau tą e, keitimąsi e, vaikų seksualinio išnaudojimo medžiagą. Ir ne viską mes galime išsiaiškinti. E, pateiksiu 2014 metų pavyzdį. Beveik 2,5 milijonai sektorė e, nuo vartotojų buvo, trešdalis jų gyvena Europoje. Šių metų birželio mėnesį buvo paskelbti tyrimo rezultatai, kurie parodė, kad per vieną savaitę birželio mėnesį 20 e, vaikų seksualinio išnaudojimo svetainių e, buvo įtraukta į tą torę keitim serverį. 20 procentų iš jų buvo susijęs su narkotikais, 14 e, procentų su e, kreditinėmis kortelėmis. Ir e, tą labai svarbu žinoti apie sudėtingas technologijas, kurios yra naudojamas tori, nes labai sunku tokius nusikaltimus yra išaiškinti. Aš suprantu teisėkuros rengėjų norą neapriboti žodžio laisvės. Ir jūs turbūt geriau negu aš žinote, kad uh, E, internetas taip pat yra panaudojamas politiniams tikslams, e, vyriems opozicijos pareigūnams, skirtingose, atsiprašau, politikos e, veikėjams skirtingose pasaulio dalyse. Teisėsaugos tarnybos supranta, kad E, kol kas e, baudžiamosios teisės raidai e, kibernetiniai nusikaltimai kelia daug iššūkių. Labai svarbu, kad teisėjas saugininkai turėtų techninių gebėjimų išsiaiškinti, kas yra prisijungęs prie interneto. Taip pat jie turi turėti galimybių sučiupti tuos kibernetinius nusikaltelius. Žinoma, yra reikalinga derama priežiūra teisėta komunikacija ES visuomet yra leidžiama ir nėra jokių priemonių, bet turi būti taikomas labai skubios priemonės apsaugoti piliečių privatumą. Kalbu, pavyzdžiui, apie komunikaciją telefonu, e, kuri turi būti, kurios slaptumas turi būti ištikrintas ir nacionalinės teisės aktais, ir e, tarptautiniu mastu. Su internetu turėtų būti lygiai taip pat, bet dėja taip nėra. E, jeigu mes sugebėtume deramai identifikuoti e, internetinius nusikaltelius, mes susidurtume su kita problema, būtų sunku įrodyti, kad internetas yra saugi e, mūsų kasdienės veiklos dalis. Žinoma, reikia apsaugoti žodžio laisvę, bet taip pat mums tenka prievalė apsaugoti mūsų piliečių, užtikrinti mūsų piliečių saugumą internete. Taigi, ką mes dabar darome? Uh, Europole ir EC3. Jau sakiau, bandome atkoduoti tas e, sudėtingas problemas, koordinuojame vis daugiau operacijų. Gal dar praeitą penktadienį e, turėjote progos pamatyti mūsų paskutinės operacijos rezultatus. Koordinavome 16 Europos valstybių plus Junktinio Amerikos valstybių tarptautinius veiksmus, per kuriuos išsiaiškinome 410 e, E, torne tinkle paslėptų internetinių svetainių, per kurias buvo parduodami narkotikai, nelegalus ginklai ir panašiai. 17 žmonių buvo sulaikyti, taip pat buvo konfiskuota labai daug grinųjų pinigų ir skirtingų, skirtingų kitų turto rūšių. Pagrindinis e, svetainių administratorius buvo sulaikytas, tai yra labai rimtas pasiekimas tarptautiniai bendruomeniai Ir e, galiu pasakyti, kad e, tinklo administratorių identifikavimas yra viena iš turbūt sudėtingiausių e, veiklos rūšių. Ir šiuo atveju turiu pasakyti, kad vis tik pasitelkėme tradicinę senąją policiją, kuri labai aktyviai dirbo ir surinkusi pakankamai žvalgybinės informacijos sugebėjo uh, tuos administratorius išsiaiškinti praeitą penktadienį. Taigi tokie iššūkiai dabar mums iškyla toje sudėtingoje nusikalstamoje erdvėje. Ir e, kol kas e, teisės aktų kuriejai, ypač šis Europos parlamentas e, vaidina labai svarbu vaidmenį ir jūs turit padėti mums, teisės saugininkams, e, įsigyti reikalingas darbo priemonės E, reikia visų pirma informacijos iš šaltinio. 85 procentai informacijos technologijų priklauso privačiam, o ne valstybiniam sektoriui. Ir tiesą sakant, apie tą dalį mes žinome žymiai mažiau negu apie valstybinę dalį. Iš privataus sektoriaus e, mums yra žymiai sunkiau e, gauti prieigą prie internetinės veiklos mes turim prašyti daugiau informacijos iš privataus sektoriaus. Pavyzdžiui, Microsoftas patys tarsi įveda tam tikrus E, saugos e, tinklus savo ruoštų ir jie nenori, kad mes kištume. Ir tik į stambiausias operacijas leidžiama įsikišti policijai. Man atrodo, kad tai yra nepriimtina, bet toks jau yra realybės faktas. Ir taip dabar yra valdoma kibernetinė erdvė. Ką mes galime pakeisti? Teisinė bazė, kuri reglamentuoja bendradarbiavimą tarp privataus sektoriaus ir teisės saugos institucijų šioje srityje, kad būtų skatinamas keitimasis informacija. Tai tin pasakytina apie ENIS direktyva, apie kurią bus kalbama meteorologė šią savaitę, šio direktyva Europos komisija siūlo, kai kibernetinio saugumo pažeidimų yra padaroma, turi būti kuo greičiau pasikeičiama informacija su kibernetinio saugumo ekspertų tinklu, kuris nagrinėja tos išpolius ir imasi priemonių e, apsaugoti infrastruktūrą. Taip pat Europos komisija numato, kad ši informacija turi būti perdodama teisėjų kurnikams, ypač per EC3 dirbantį Europole kad išsiaiškintume to pažeidimo nusikalstamą aspektą. E, labai svarbu yra ne tik pagerinti spyną, kad kažkas neįeitų į jūsų patalpą, bet ir e, nustatyti nusikaltimo administratorius, nes kitaip e, bus tiesiog rasta geresnė priemonė, kaip apeiti tą spyną. Kalbant apie saugumo pažeidimus, vis tik taryba nusprendė uh, E, sumažinti, sušvelninti komisijos reikalavimus ir dabar kibernetinių nusikaltimų ekspertai nagrinės tik tai techninę pusę ir bandys užpildyti technologinės spragas. Aš nežinau, ar to pakaks ir aš norėčiau e, raginti jūs paremti IMKO komiteto narį poną Švabą, e, kuris rengia pranešimą šią temą ir komisijos pasiūlymą. Aš e, dar kartą norėčiau prisiminti Europolo reglamento projektą, Diezdemerą norėčiau pagirti šio požiūriu. Aš manau, kad e, šio reglamento nuostados e, pagerins mūsų darbą šioje srityje ir bus skatinamas keitimasis informacija su Europolu ir nacionalinė policija. Galėčiau pateikti labai konkretų pavyzdį, kodėl tai yra svarbu. Google būstinė yra Airijoje. Ir E, savo tarnybose, pavyzdžiui, jie gali išaiškinti, kad yra daugiau negu šimtas tūkstančių sufalsifikuotų kreditinių kortelių. Google'as gali išsiaiškinti, kas e, yra tų kortelių vartotojai. Ir e, reikia rasti vieną tašką, per kurį Google perduotų tokią informaciją. Uh, Dabar kol kas Google'as tos, e, tų įrodymų tiesiogai Europolui negali nusiųsti. Jie turi išsiaiškinti e, tų kortelių vartotojų kiekvieno tapatybę ir perduoti tą informaciją nacionalinėms tarnyboms. Tai yra labai neefektyvu. Bet Europolas turėtų gauti visą informaciją bendrai. Kas vyksta šiokiu atveju? Nėra resursų, nėra laiko ir todėl nieko nedaroma. Ir nusikaltėliai toliau klesti, e, suprasdami, kad niekas jų nusikaltimų deramai neištirs. E, yra e, pateikta sprendimų, kurie leistų piliečiams, pavieniams piliečiams perduoti tiesiog informaciją Europolui. Mes turime techninių išteklių tą padaryti, turime domenų apsaugos juridinę bazę ir man atrodo, kad tą galime padaryti ateitie žymiai geriau negu darome dabar. O baigsiu, pateikdamas trečiąjį pavyzdį, kurį jūs labai puikiai pažįstate, žinote, duomenų kaupimo direktyvą. Aš suprantu Europos Teisingumo teismo nuosprendį ir jį gerbiu. Taip pat aš pastebėjau, kad Teisingumo teismas savo nuosprendėje sako, kad duomenų kaupimo agentūr direktyva tenkina bendruosius interesus ir e, leis kovoti su nusikalstamumu ir užtikrins visuomenės saugumą. E, bet e, man didžiausia susirūpinima kelia nacionaliniai teisės aktai dėl duomenų kaupimo. Manau, kad gali būti, jog juose bus sekam, sekama šią direktyvą. Duomenų kaupimas e, yra labai sudėtingas rytis, reikia čia vykdyti deramus tyrimus. Realybė yra tokia, kad sukaupti duomenys e, yra labai svarbus nusikaltelėms. Todėl reikia užtikrinti, kad duomenų kaupimo direktyva, kuri dabar yra parengta, būtų pakeista kita priemonė, kuri mus labiau tenkintų ir kuri e, būtų tiesiogiai kontroliuojama iš Europos komisijos. Panašią pastabą norėčiau išsakyti apie e, teisėto e, komunikavimo e, direktyvą. Google ir Apple savo produktuose naudoja labai rimtus užkodavimo įrenginius. Tai yra labai rimtas naujas pokytis, rodantis, kad privatus sektorius pradeda dirbti su vyriausybėmis saugumo labai. Baigdamas aš galiu sąžiningai pasakyti, kad e, stengiuosi atvirai e, nupiešti kibernetinio nusikalstamumo paveikslą Europos Sąjungoje. Čia yra labai daug jautrių, aktualių klausimų. Uh, Aš nekalbu kaip e, teoretikas, aš kaip praktikas suprantu, kad e, reikia policijos bendruomeniai atstovauti šioje srityje ir jūs turėtumėte to nepamiršti su manim bendraudami. Galų gale teisės aktų rengėjas, jūsų parlamentas turės nuspręsti, kiek galima toli nueiti rengiant teisės aktus ir apibrėžiant aiškesnį teisėkūrinę aplinką, kad galėtume labiau subalansuotai paremti teisėkūrininkus ir įgyvendinančius teisės aktus. Dabar, manau, kalbėdami apie skaitmeninę darbo tvarkę Europoje, nebegalime pamiršti, e, kokią sudėtingą kodavimo techniką naudoja e, nusikalstami tinklai. Ir e, turime sustiprinti policijos gebėjimus internetinėme pasaulyje veikiant. Aš suprantu, kad reikia garantijų privačių duomenų apsaugai Aš suprantu, kad e, teisės saugos pareigūnai ir duomenų apsaugos pareigūnai turi bendradarbiauti. O baigdamas norėčiau bū, išreikšti optimistinę e, nuomonę. E, pagaliau mūsų tarnybos supranta problemos mastą, tai yra palanku, suprantame, kokia didelė ta problema. Tai yra iš dalies e, jūsų parlamento e, nuopelnas. E, Ir dabar matome, kad Europos kibernetinių nusikaltimų centro įsteigimas davė labai konkrečių rezultatų, bet jūsų paramos tokio centro nebūtų buvę. Noriu padėkoti už puikų bendradarbiavimą su Libe komitetu ir ypač, ypač mano įvardintais klausimais. Ir baigdamas norėčiau pabrėžti, kad Europolas siekia bendradarbiauti labai atvirai ir skaidriai. Daugelis iš jūsų jau buvote atvažiavę į Hagą, bet aš dar kartą norėčiau pakviesti, ypač naujuosius parlamentarus, atvažiuokit pas mus ir pamatysit, kaip mes dirbame šioje srityje ir kitose su tuo susijusios srityse. Galėsit pasikalbėti su duomenų apsaugos pareigūnais ir suprasti, kaip e, mes įgyvenam teisės aktus, taip pat galėsit pasikalbėti su nacionaliniais politikos specialistais Labai ilga įžanga, posė pirmininkė, ačiū, kad man suteikėt pakankamai laiko. Much, Rob. Dėkoju, Robai. Mes tyčia e, e, paskiriame daug laiko šiam klausimui ir aš manau, kad e, jūs savo pristatymę paminėjote visiškai teisingai, kad tai yra klausimas reikalaujantis sutelktų pastangų. Uh, Kibernetiniai nusikaltimai yra susijęs su įvairiomis grėsmėmis ir mes turime nemažai kolegų, kurie išmano atskirus dosie ir kurie dalyvauja trišalėse dėrybose, kurias jūs taip pat minėjote. Šis klausimas, šis klausimas mums labai rūpi ir ypatingai mūsų. Da, mums rūpi teisės aktai rengiami dėl uh, vartotojų vartojamų e, duomenų kodavimo technologijų. Ir mes be abejo norime vieną vertus apsisaugoti nuo kibernetinio nusikaltimų ir kit, antrą vertus e, apsaugoti pagrindinės laisvės. Tai yra nepaprastas iššūkis. Ir dabar mes pradėsime diskusiją ir jai skirti yra nemažai laiko ir dėkoju už išsame informaciją. Taigi, prašau, Jan, Janas Olbrich. Ačiū pirmininkė. Ir dar kartą norėčiau padėkoti ponui e, Veinraitui e, už visą pateiktą informaciją. Tai, apie ką jūs kalbėjote, tai yra nepaprastai svarbu ir mes turėtume geriau kovoti su organizuotu nusikalstamumu, ypač e, su kibernetiniais nusikaltimais, su nusikaltimais, kurie yra susiję su internetu, ypač kai jie vykdomi ir organizuotai. Ir Europolo veikla ir ypač e, Europos kovos su kibernetiniais nusikaltimais centro veikla turi būti remiama, e, suteikiant tinkamą finansavimą ir tinkamą finansuojant bendras tyrimo komandas. Nes e, kai jūs vykdote tyrimus vietose, jums turi būti suteikta visa jums reikalinga pagalba. keičiasi e, teisės aktai, tą žinome ir aš tai komentuodamas noriu jau pasakyti štai, ką mes galime įsivaizduoti, žiūrėdami į faktus, į statistinius duomenės apie nusikalstamumą. Galima susidaryti e, įspūdis, kad e, piknaudžiavimas vaikų teisėmis, kad smurtas prieš moteris ir vaikus vyksta dažniausiai tik tai uh, E, šeimose. Ir jei aš būčiau jūsų vietoje ir jei elgčiausi taip pat, kaip jūs e, elgėtės dėl uh, su kodavimu, tuomet pasakyčiau, kad policijos pareigūnai turi turėti teisę uh, tikrinti tai, kas vyksta namuose. Uh, Be abejo, visi vaizdo įrašai ir visi kiti duomenys iš karto bus panaikinti, sunaikinti, jeigu nieko netinkamo nėra e, aptikta. Bet tai būtų reikalinga tam, kad galėtume užkirsti kelią smurtui namuose. Jūs galėtumėt e, būtent tokius argumentus parinkti, bet to galėtumėt. E, Taip pat pasakyti, kad šiandien teisėtvarkos pareigūnams yra nepaprastai sunku dirbti, nes organizuotas nusikalstamumas organizuojamas labai dažnai kur nors miške ar kurioje nors vietoje, kur niekuomet nebūna policijos pareigūnų. Ir tuomet e, labai sunku yra išsiaiškinti, kurgi susirenka tie nusikalteliai. Todėl mes, jūs turite turėti e, galimybę atsekti kiekvieno asmens buvimo vietą tam, kad galėtumėt e, sužinoti, kur yra koks nors asmuo įtariamas e, dalyvaujant organizuotų nu-, nusikalstamumo schemose. Kodėl jūs to nedarote? Toks paprastas klausimas, kodėl mes to nedarome? Tai nepaprastai padėtų mums atsekti e, nusikaltelius, e, kurie veikia labai dažnai neskaidriai ir kurie veikia nebūtinai internete, bet kurie veikia tarp mūsų. Internete yra galimybių juos atsekti. Ir mes norime e, ginti pagrindinės teisės ir užtikrinti teisės viršinybės e, principo e, gyvendinimą. Ir reikia atskirti tuos atvejus, kai kas nors piknaudžiauja tokia sistema. Nes, pavyzdžiui, kodavimo sistemos, jos taip pat, jomis taip pat gali piknaudžiauti nusikalteliai. Nes da, Negalima leisti tokios situacijos, kad kas nors darytų ką nors e, e, nusikalstamo ir po to panaikintų visus pėsakus ir liktų švarus švarutėlis. Ne, taip neveikia, neveikia mūsų demokratinė visuomenė. Todėl aš manau, kad mes turėtume atsisakyti tokios retorikos, atsisakyti nereikalingų kaltinimų ir tiesiog daryti viską tam, kad galėtume uh, aptikti tuos, kas tengiasi e, paslėpti savo pėtsakus, kad ir pasinaudodamas, pavyzdžiui, TOR technologiją. Jūs minėjote, kad kartais taip ir kokios nors visuomenės grupės gali norėti naudotis tomis technologijomis, tam, kad apsisaugotų nuo, pavyzdžiui, radikalų ekstremistų Kinijoje ar kur nors kitur. Uh, nėra jokio nusikaltimo, jeigu kas nors nori e, tyliai savo sėdėti savo namuose ir nori, kad niekas apie jį nežinotų. Bet pagalvokime apie tai, ką e, teisėtvarkos pareigūnai galės padaryti, jei jie elgsis. E, jei jie turės ypatingų galiojimų tuo met, kai aplinkybės yra ypatingos, kai jie turi įtarimų, pavyzdžiui, kad kažnors užsimant nusikalstamą veiklą. Jeigu aš sėdžiu ramiai nam, namuose ir, sakykime, užsijimu neteisėtą veiklą, tuomet teisėtvarkos pareigūnai turi turėti teisę pas mane atvykti, patikrinti, kas tenai vyksta. Ir aš norėčiau pasakyti štai ką. Susėskime ramiai ir atidžiai pagalvokime apie tai, kaip taikomos yra, e, e, taikomi yra įstatymai, kaip atliekamos kratos, kaip e, vykdomas asmenų stebėjimas pasinaudojant vaizdo technologijomis. Ir aš manau, kad svarbu būtų mums uh, žinoti, kad, pavyzdžiui, kad, pagal, e, kad esant tam tikroms aplinkybėms, pavyzdžiui, jeigu yra įtariama, kad kas nors, kas nors užsima priekybą narkotikais, tuomet būtų leidžiama naudoti e, video e, įrašus ir sekti, kas vyksta vienoje ar kitoje vietoje. Pagalvokime apie visas šias galimybės. Ir neatsisakykime tų procedūrų ir tų galimybių kurios galioja dabar ir tų galimybių, kurias jau dabar turi teisėtvarkos e, e, pareigūnai. Janai, man atrodo, kad tu galėtum valandų valandas kalbėti. Mes e, kalbėsime apie Europos skaitmeninę darbo tvarkę išsamei, ketiname surinkti diskusiją šiuo klausimu ir tuomet kalbėsime ir apie kodavimo technologijas. Kai Janas pradėjo kalbėti, tik tai du kolegos norėjo pasisakyti, bet kol jisai kalbėjo, užsirašė dar daugiau žmonių. Pone Veržė, kita mūsų kalbėtoja, prašau. Ačiū. Aš pirmiausia noriu pasakyti, kad man patiko tai, apie ką kalbėjo Janas Albrecht, tai ir aš visiškai jam pritariu. Aš supratau, ką jūs norėjote pasakyti labai aiškiai viską pasakėte. Jums reikia Europos parlamento pagalbos tam, kad jūs turėtumėt papildomų priemonių ir tam, kad teisės aktai netrukdytų jums veikti. Jūs e, aiškiai kalbėjote ir apie tai, kad e, kibernetinių nusikaltimų padaroma vis daugiau ir apie tai, kad kibernetiniai nusikaltėliai vis dažniau pasinaudoja specialistų, ekspertų pagalbą, kurie dirba vis geriau ir geriau. Ir mes gyvename pasaulyje, kuriame nusikaltėliai yra labai protingi ir todėl mums reikia atitinkamai pakoreguoti savo kovos su jais priemonės. Aš matau, kad mes nulatos žengėme atgal. atgal jūs norite vis daugiau, daugiau e, teisės aktų, vis daugiau įgaliojimų ir vienu momentu vien, jūs e, pasakėte, kad mes negalime sulaikyti nusikal, naujų nusikaltelių pasinaudodami senomis priemonėmis, senomis procedūromis, dėl to, kad Taip yra dėl to, kad mes nežinome, kaip naudotis žvalgybos duomenimis. Nere, Tai yra iliuzija įsivaizduoti, kad, e, kad jei visus stebėsime, e, tuomet visus nusikaltėlius sugausime. Tai yra gal Rusijos, Kinijos modelis, bet ne mūsų, ne. Iš tikrųjų, nereikia išmesti kūdikio su, išpilti kūdikio su vandeniu. Ir e, jūs pateikėt nemažai skaičių ir iš tikrųjų jie kelia susirūpinimą. Ir aš. Uh, Norėčiau, kad mes konkrečiai kalbėtume. Kaip mums sako, kad aukos būna vis jaunesnis ir jaunesnis, maždaug 12 metų. Taip, jei mes visi rūpinsim šie, e, rūpinsimės šiais klausimais, mes turėsime užsimti prevenciją, užsimti švietimu, tam, kad apsaugotume nepilnamečius. Aš nemanau, kad naudojamas metodas yra geras ir jūsų argumentai manęs neįtikino. Aš taip pat norėčiau jūsų paklausti štai apie ką. Jūs sakėte, kad reikia, kad teisės aktai atspindėtų technologijų pažangą ir kad mums reikia papildomų priemonių. Ir aš norėčiau sužinoti, ko konkrečiai jūs norite. Tai, ką aš išgirdau iš jūsų man tiesiog parodė, kad jūs norite, kad mes tiesiog atsisakytume pagrindinių teisų jūsų siekimų tikslų vardan. Ir aš tiesiog atsiprašau, jeigu aš kalbėjai, gal sutirštinu kiek spalvas, bet aš tikrai ne, nepritariu jūsų požiūriui. Tikrai klausimas gan sudėtingas ir aš norėčiau, kad Robert, Robertas galėtų atsakyti po to gerai e, išsamei tuos klausimus. E, ir kolegos, prašau neviršyti dviejų minučių. Toliau kalbės Ana Gomeš. Aš suprantu, apie ką iš esmės kalbėjo ponas Albrecht ir e, ponė Veržyje. Ir e, dabar suprantu net ir geriau nei kada nors anksčiau, nes pastaruoju metu labai dažnai nepaisomo teisės aktų ir mūsų piliečių e, pagrindinių žmogaus teisių. Ir tą daro teisėtvarkos pareigūnai, ne Europolas, bet, e, bet e, slaptosios tarnybos, žvalgybos tarnybos. Ir dėl to atsiranda tam tikras pasipriešinimas to, tokioms priemonėms. Bet antra vertus, mes negalime ignoruoti to, kad taip plėtojasi naujosios technologijos ir mūsų vyriausybės uh, nepakankamai išteklių skyrė tam, kad mes turėtume gerą sistemą, kuri padėtų mums kovoti su naujo tipo nusikaltimais, kurie tapo įmanomi dėl naujų technologijų. Čia yra tikras deficitas. Aš, pažiūrėjau, jau nukentėjau nuo kibernetinių nusikaltimų. Kai aš bandžiau gilintis korupcijos atvejus. Ir dėja, E, turiu prisipažinti, kad kai aš kreipiausi į teisėtvarkos e, institucijas, jie nieko, jie, jos niekuo negalėjo man padėti, jau nekalbant apie tai, kad, e, kad jos pabandytų bent jau sulaikyti įtariamuosius. Ir kągi daryti, jeigu, pažiūrėjau, kas nors nori pakengti mano vaikaičiams. Tokiomis aplinkybėmis aš pasisakau už tai, kad būtų atsisakyta tam tikrų pagrindinių laisvių, tam, kad būtų užkirstas kelias tokiems nusikaltimams, o man rūpi pagrindinės e, laisvės. Man jos yra brangios. Mes turime kalbėti apie tai, kokiu naujų priemonių reikia teisėtvarkos pareigūnams, tam, kad jie, e, jie galėtų tinkamai veikti. Uh, bet ir kartu turime kalbėti apie teisinės sąlygas, e, pagal kurias e, jie turi veikti. Ir čia aš noriu paklausti pono Veinraitą. Ar nereikėtų mums geriau bendradarbiauti su savo partneriais? Mes žinome, kad JAV, pavyzdžiui, niekas nesirūpina da, asmens duomenų apsaugą. Ir dėl to skatinama piknaudžiauti e, teisės nuostatomis. Ir panašu, kad teisėtvarkos pareigūnai, jie duovė visame pas, pasaulyje yra pasiryžę bet ką daryti, kad e, sugautų nusikaltelius. Monika. Pone pirmininkė. Aš turiu tris klausimus. Ir pirmasis yra štai toks. Sukčiavimas panaudojant kreditinės korteles. Sakykime, vaizduokime, kad jūs staiga sužinojote, kad iš jūsų banko sąskaitos, pasinaudojant kreditinę kortelę, dingo porą tūkstančių eurų, ar kas nors pasinaudojo padirbta kreditinė kortelė ir prasideda tyrimas. Čia aš norėčiau paklausti jūsų, kiek informacijos gauna Europolos tokiu atveju? Ar valstybės narės e, teikia jums kokią informaciją? Ir įsivaizduokime, kad e, e, kas vyks tuo atveju, jeigu mes kalbėsime ne apie du pradingusius tūkstančius eurų, bet apie kur kas didesnio masto vagystės. Nes gali būti, kad iš mūsų sąskaitų dinksta kažkokia nedidelė suma, bet galiausiai iš jos e, susidaro 5-80 milijonų kuriuos susirinka nusikalteliai. Tai, tai toks mano pirmas klausimas. Antras klausimas - duomenų e, saugojimas. E, Europos Teisingumo teismas e, kalbėjo apie tai ir minėjo, kad galima priboti pagrindinės teisės tuo atveju, jei iškyla konfliktas tarp tų kokio nors individuo asmens teisų ir saugumo. Ir kad tokiais atvejais galima sekti asmenį naudojant vaizdo įrašo technologijas, gavus iš ankstinį teismo sprendimą. Uh, Ar jūs galėtumėt mums įsamiau papasakoti apie tai, kaip tai yra daroma? Ir ar galiu, ar, ar yra čia kokios nors ribos, kiek ką galima filmuoti, kaip tai yra daroma? Ir gal galėtumėt konkrečiai pasakyti, kad uh, neturint kokių duomenų, kokios informacijos jūs negalite kovoti su nusikalteliais. Trečias uh, mano klausimas yra susijęs su nusikalteliais, kurie puikiai išmano interneto technologijas. Ar Europolui, ar valstybėms narėjams netrūksta tinkama techninę kvalifikaciją, techninės žinias turinčio personalo. Tam, kad jūs, e, kad jūs galėtumėt tinkamai kovoti su tokiais kibernetiniais nusikaltėliais. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti mūsų svečiui už suteiktą informaciją, nes ji ir įkvepia, ir taip pat buvo labai įsami. Buvo, jūs pristatėte labai aiškiai savo išvadas, savo mintis. Aš manau, kad kai mes kalbame apie skaitmeninę revoliuciją, turėtume nepamiršti, kad mes turime įstatymais įtvirtintas taisyklės, kurios galioja realiame pasaulyje ir mes turėtume užtikrinti, kad virtualiame pasaulyje galėtų tos pačios taisyklės kaip ir realiame pasaulyje. Tai reiškia, kad turime tiesiog pritaikyti kai kurias turimas priemonės prie virtualios erdvės. Kova su organizuotų kibernetiniu nusikalstumumu yra. Da, da, rimtas uždavinys ir mes turime turėti geresnę tam reikalingą struktūrą, kuri padėtų mums užtikrinti ir asmenų privatumą ir visuomenės saugumą. Todėl noriu paklausti uh, apie du dalykus, du klausimus jums ir mums pateikti. Kaip galima būtų suderinti duomenų apsaugos sistemas su nau, galimybėmis, kurios, kurie yra susijęs su mm, privatumo apsauga, pasinaudojant taip pat pramonės patarimais. Kaip galima būtų surasti sprendimus, kurie būtų priimta, priim, priimtini mūsų piliečiams, kurie atitiktų jų lūkesčius ir kurie būtų naudingi e, ir jums atliekant kibernetinių nusikaltimų tyrimus, atsižvelgiant į Teisingumo teismą e, sprendimą, nes e, mes norime ir apsaugoti savo privatumą, ir pagrindinės teisės, ir kartu rūpintis saugumu. Pone Grisberg. Ačiū pirmgešiai, trumpai uh, užduosiu du klausimus. Mes čia esame mm, laisvių komitete įpratę uh, kad tai yra tikrai labai sudėtingas klausimas, uh, tai yra demokratija ir kaip rasti tą pusiausvyrą ir pagrindinių laisvių gynimo, aišku, ir kovos už tai, kad užtikrintume maksimalų saugumą mūsų vakarų demokratijos valstybėse. Tie skaičiai, kuriuos paminėjote, aš um, pabrėžčiau tik tai vieną aspektą, kad um, kiti dalykai nereiškia, kad nesvarbus, bet ypač, ką jūs paminėjote apie vaikų pornografiją, tie skaičiai, tas augimas. Uh, baisus, nesuvokiamas e, tas vaikų išnaudojimas, smurtas e, prieš juos tai tikrai baisu. Aišku, mes, pasis, aš, aš, mes tikrai paremsime e, visa, visus tyrimų centrus, visą kovą su vaikų pornografija ir iš tikrųjų reikia galvoti apie tai, kad <laughs> tai yra tarsi judantis laipteliai žemyn, kur viskas smunka, krenta ir reikia surasti tų kovos būdų, metodų, priemonių. Ir būtent apie tai jūs kalbėte, kad jūs, sako, jūs sakėte, kad nesu ne politikas, o um, praktikas. Tai turiu pasakyti, kad mes parlamentarai irgi esame praktika. Nagomės uh, kalbė apie savo patirtį. Tai ir, ir aš noriu pasakyti, kad mūsų visų irgi darbas yra būti praktikais, stovėti tvirtai ant žemės, o ne kažkur padangėse skraidyti, tai iš tikrųjų labai svarbu galvoti apie valstybių narių pajėgumus efektyviai kovoti su tais nusikaltimais ir mūsų darbas yra um, užtikrinti būtent pačių jauniausių apsaugą, tokia atsakomybė mums tenka pasirūpinti labiausiai pažeidžiamais, kuriuos mes privalome apginti visomis priemonėmis ir ypač tai padaryti būtent uh, Mm, pagal tą teisinę bazę, kuri būtų iš tikrųjų verta ES viso projekto, visų pastangų, ji turi būti tinkama. Būtent dėl vaikų pornografijos aš manau, kad reikia padaryti viską, net blokuoti svetainės, bet atrodo, kad tai neįmanoma, netgi neefektyvu. Tai, vis, man atrodo, vis iškylantis mūsų komitete klausimas, kad e, tai gali būti e, normaliai padaryta, efektyviai padaryta, tik tai tinkamai pasitelkus visos Europos bazę, visos Europos masų dirbama. Dar mes turėsime kalbėti apie keliaivių domenų įrašus, tai jau turiu užbaigti kalbėtojų sąrašą, tikrai ponė Stevens dabar. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb goed geluisterd en ik vraag. Ačiū pirmininkė. Labai su dideliu susidomėjimu klausausi viso to, kas pasakyta ir galvoju, gal kažko trūksta dar šiame pranešime, kai kalba apie mm, valstybės organizavimą e, e, e, apie valstybės mm, struktūras, prieš kurias organizuojami išpaliai, pavyzdžiui, Belgijoje Belgakomo sistema pagrindinė, tai yra pagrindinis telekomunikacijų paslaugų teikėjas. Prieš jį buvo įvykdytas kibernetinis išpolis, buvo įsilaužta į internetinės sistemas ir panašu, kad tai buvo iš JAV padaryta. Panašu, kad panašių išpolių buvo ir iš Rusijos pusės. Ir Baltijos valstybėse, pavyzdžiui, tačiau apie tai jūsų ataskaitoje nekalbama. Tai aišku, tai nėra normalus organizuotas nusikalstamumas, tai tikrai yra nusikaltimas, jeigu kažkokia viena valstybė organizuoja išpolį prieš kitos valstybės sistemas. Ar jūs analizavote su tuo susijusią riziką, ar jūs e, gilinotės į tą sritį? E, toliau dar rizika, kad infiltruosis kitos valstybės e, valdžios struktūros į mūsų institucijas, pavyzdžiui, iš, iš Rusijos, iš Kinijos pusės gali būti tokia grėsmė, kad bus per tokią infiltraciją gauta tikrai pažeidžiama e, informacija, jautri informacija. Ir dar vienas dalykas, apie ką turime galvoti, tai tikrai yra vaikų išnaudojimas. Tai turime kovoti visomis priemonėmis, tas yra akivaizdu. Uh, Bet aišku, mes negalime atsisakyti ir pagrindinių teisių. Tie, kas uh, gerai elgesi, dažniausiai uh, galiausiai sumoka už tuos nusikaltimus, kuriuos padarė piknaudžiautojai. Reikia nepamiršti pagrindinių teisių, užtikrinti, kad jos būtų ginamos visur kad reikia aiškiai daryti skirtumą tarp įmonių, kurios e, veikia internete ir įmonių, kurios gamina kompiuterius. Ar jos gali įsitraukti į organizuotą nusikalstamumą, kibernetinius e, nusikaltimus. E, čia gal galima galvoti apie tai, kaip įtraukti mm, tos tos išties specialistus reikia, kad mm, kompiuterio specialistai būtų tinkamai apmokyti ir iš moralinės etinės pusės dirbti. Ir negalime sauliaisti, kad žmonės būtų neapmokyti, naiviai patikėtų bet kuo. Pane Matera, ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai. Uh, kolegė iškėlė štai tą patį klausimą, kad ir aš manau, kad tikrai būtų labai svarbu, kad direktorius atsakytų tą klausimą. Mums reikia labai efektyvių, konkrečių priemonių mažamečiams apsaugoti, tačiau aišku, tai turi nepažeisti pagrindinių teisų nuostatų. Tai kaip tai padaryti? Uh, Ir dar labai trumpai jūs kalbėjote apie bendradarbiavimą, apie bendradarbiavimą tarp įvairių agentūrų. Ar jūs čia mm, išvelgtumėt galimybę bendradarbiauti tarp Europolo ir Cepolo? Ačiū ir pabaigai Vilisipal. Aš irgi pasistengsiu kalbėti trumpai mm, dėl privačių įmonių įtraukimo į teisės saugos veiklą. Klausimas yra ne ar turėtumėm tai daryti ar ne, bet e, kokiu mastu. Nes kaip privatus asmo aš neturiu teisės įsitraukti į teisės saugos veiklą, reštuoti kažkokią asmenį ir taip toliau. Bet jeigu aš žinau, kad yra vykdomas nusikaltimas, aš privalau informuoti policiją. Taigi mes turime čia apibriežti, kiek privačios įmonės gali um, įsitraukti į teisės saugos veiklą ir kur yra ta riba, kurios negalima peržengti. Toliau dėl skaitmeninių technologijų naudojimo teisės saugos tikslais, kur yra ta riba irgi, nes mes turime, aišku, apsaugoti pagrindinės teisės ir laisvės. Kai eina kalba apie labai emociškus dalykus, kaip pavyzdžiui vaikų išnaudojimas, uh, mes visuomet um, dar labiau esame pasirengę pasakyti gerai, reikia mm, teises riboti iki minimumo, kadangi eina kalba apie vaikus. Tačiau tos priemonės, kurios bus pritaikytos, apims ne vien tik taip vaikų išnaudojimą. Tik aš manau, kad um, reikia diskusijų, kur kalbėtumėm apie tai, kiek tos taisyklės iš to senojo pasaulio, realaus pasaulio um, galioja skaitmeninėme pasaulyje. Nes taip, mes turime apsaugoti vaikus, bet eina kalba ne vien tik tai apie, pažiūrėjau, smurtą prieš, vaik, prieš moterį. Vaikų išnaudojimas dažniausiai vyksta šeimoje šeimos aplinkybėse. Tai ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad kaip Janas tai populistiškai pristatė, kad reikia kiekviename būte pastatyti po kamerą? Aišku, mes to negalime padaryti, bet tada reikia spręsti, kokių, kokie sprendimai mums padės e, tos tokius tikrai labai emocingus dalykus spręsti, ką mes turime padaryti ir kur ta yra riba tarp kovos su nusikaltimais ir laisvių e, gynimo ir kiek, kokiu mastu mes galime panaudoti, kurias skaitminės technologijas, kurią skaitminę informaciją galime panaudoti ir tie klausimai turi būti diskutuojami ir aš manau, mes galime diskutuoti pasiremdami faktais, o ne emocijomis diskusijomis. Ačiū, Birgita. Atrodo, pabaigėme ten, nuo ko pradėjome. Galima, aišku, prognozuoti, kad bus daug susidomėjimo šio klausimu, kibernetiniais nusikaltimais domisi daug kas, daug už tai buvo klausimų. Robertai, jūs žadėjote, kad dar grįžtė pas mus, nes turėsime ir savos iniciatyvos pranešimą, bus ir trilogo ir e, susitikimų ir kitų susitikimų, tai jeigu nepajėgsite atsakyti visus klausimus šiandien, aš manau, kolegos su supratimu į tai pasižiės, kad jūs dar sugrįžtė pas mus pakankamai greitai, tai dabar pabandykite kiek įmanoma atsakyti į užduotus klausimus. Ačiū pirmininkė, galiu, aišku, tik sutikti su ponios Sipal paskutinę pastabą, kad iš tikrųjų diskusijos turi būti paremtos ne emocijomis, o faktais ir skaičiais. Ir man atrodo, mūsų ataskaita patikė faktus ir skaičius ir dabar jūs jau galite vertinti, kiek tai reikšminga. Gan atvirai turiu pasakyti, kad galbūt ne visi suprantate šios problemos pobūdžio požiūris. Jeigu jūs galvojate, kad tik tai, mm, tai prevencija veikia offline režimu, kad reikia tik tai geresnės apsaugos mūsų namų, mūsų nukentėjusių ir taip toliau, kad jeigu tą perkelsime į pasaulį online, internete, kad viskas veiks, tai jūs klystate. Taip, reikia daugiau prevencinio darbo, taip, policija turi padaryti daugiau, kad apgintų privačius napus, namus, kur tos problemos vyksta. Ir aš galiu pasakyti, kad visose Europos regionuose, visose padaliniuose yra tikrai labai aktyvūs padaliniai, kurie dirba su um, vaikų lytiniais išnaudotojais, bet ar, ar mes turime tai daryti, uh, ką mes turime daryti su internetinė veikla. Turime 4 milijonus internetinių vaizdų iš vienos operacijos tik tai, galiu pasakyti, ponė Veržė, tarp kitko. Aišku, aš išlaikausi to principo, kad tikrai mūsų skaičiai yra tikri ir mes nesusigalvojame kažkokių tai skaičių, tai yra faktai. Uh, Ir um, aišku, jūs galite spręsti, kaip su tais faktais, ką toliau daryti, kokiu veiksmu imtis, tai jau jūsų reikalas, bet faktas yra faktas. 2,4 um, milijonai vartotojų 2,5 milijono vartotojų, nepriklausomas tyrimas, kiek yra formų, 20 procentų formų yra skirta grinai vaikų lytiniam išnaudojimui. Štai, kaip, su kokiais skaičiais mes turime sudurti pasaulyje offline ir online. Ir mums reikia atitinkamų įgaliojimų veikti su tuo, mums reikia galių, pajėgumų, aišku, tikrai ne, ne laisvių sąskaita, bet tai, ką mes darome realiam pasaulyje, offline pasaulyje, taip mes suvokiame, kaip yra, kokie jautrus tie dalykai, kaip svarbu yra yra pagrindinės laisvės, mes, e, kaip mes, e, mes turime privačiai, privatumą užtikrinti bankinėje veikloje, telefoninėse skamučiuose ir visur kitur. Visose tose sritise, esant reikiamoms aplinkybėms, policija turi teisę pasiklausyti, pavyzdžiui, telefoninių pokalbių, gauti jūsų bankinius išaišus, kuomet yra tinkamos sąlygos, kuomet teismai prižiūri tą darbą. E, policija turi tokią teisę ir aš noriu pasakyti, kad šio laikinių technologijų savybės dabartiniam pasauliu išpolį ir yra būtent tos, kad iš policijos yra atimta teisė būtent dirbti taip, gauti įgaliojimus, tarkim, pasiklausyti informaciją dėl to, kad yra šifravimas, kad yra užkoduota visa informacija ir policija nebeprieina prie jos. Taigi mums reikia atitinkamų ir teisės aktų pakeitimų, kad mes galėtumėm taip pat reaguoti internete, online pasaulyje, kaip mes dabar galime dirbti realiam pasaulyje, su tuo, ką mes kasdien matome. Buvo labai daug konkrečių klausimų, labai svarbus ponios Holmeier ir ponios Gomes dėl mūsų santykių su valstybėms narėmis, bendradarbiavimo. Ir čia mes tikrai turime daug aukštesnių lygių įsipareigojimų iš valstybių narių um, institucijų, kai kuriuose srityse gal mes nepakankamai turime informacijos, gal galėtumėm gauti daugiau tos informacijos, bet tikrai valstybių narių įsipareigojimai yra labai labai aukšto lygio, labai norima yra bendradarbiauti. Dažnai uh, vis kartuojama, kad mūsų kibernetinių nusikaltimų centrai per maži, per mažai pajėgumų uh, kaupėsi tos bylos dėl to, kad yra iššifruota informacija. Turime tiesiog išteklių, kad uh, su tais visais nusikaltimais dirbtumėm viską ištirtumėm. Tiesiog reikia tą problemą spręsti. Dar, ponia, čia klausė, ko mes norime iš tikrųjų savo pasisakymę. Aiškiai pasakiau, ko mes norime. Mes norime, kad teisėjai sauga turėtų tinkamas priemonės dirbti šiame pasaulyje, kaip kad turime realiame pasaulyje. Ir ENISOS direktyvoje turi būti nuostatos dėl um, kibernetinių um, nusikaltimų ir informacijos keitimosi tarp atitinkamų agentūrų, taip pat ir Europolo. Mes turime turėti galimybę gauti taip pat informaciją ir iš privataus sektoriaus partnerių. Negalime iš pasiūlymo atmesti tokių nuostatų. Dėl duomenų um, saugojimo direktyvos, taip, tas irgi turi būti tinkamas šios nuostatos įtraukti, turi būti ir konkreti priemonė, kad būtų galima įveikti didžiausią problemą, tai yra šif, informacijos šifravimo, kodavimo e, problemą. Ir aš, aišku, sugrįšiu pas jūs dar vėliau ir ačiū labai už šio ryto diskusijas. Ačiū, Robai. Buvo daugiau klausimų, aš manau taip, bet man atrodo, jūs labai teisingai atsakėte į pagrindinius momentus, kurie buvo tikrai labai akcentuoti, išryškinti. Ačiū į jūsų atsakymus pagal abu mūsų darbo tvarkės klausimus. Labai ačiū už jūsų pasiryžimą bendarbiauti su mumis, ačiū už jūsų dialogą. Jan Albrechto pirminės pastabas pakartosiu iš tikrųjų ir ypač naujiems. Uh, Mm, parlamentarams, kas galbūt nežinote, kad galioja jūsų kvietimas, bet kada nuvykti apsilankyti Europolę, mes už tai esame dėkingi. E, kolegos, dabar mm, galime perėti prie kito darbo tvarkės klausimo, tai yra keleivio duomenų įrašai. So, colleagues, as you... Taigi, kolegos, kaip jūs prisiminate, ir daugiausia kreipiuosi į kolegas, kurie e, per praeitą kadenciją šių klausimų nedirba arba naujai su šia tema susiduria, kad e, pranešėja šia tema yra ponas Kirchhoff, šešėliniai pranešėjai ponas Vos, ponė Sifel, Kornelija Erst, Jan Olbrecht. Ir aš trumpai pats pristatysiu tiems žmonėms, kurie e, šios temos nežino. Trumpai trumpą sinopsę pateiksiu. Kolegos prisimena, kad apie šią temą Libė komitete diskutavome ir dėl jos balsavome per praeitą kadenciją. E, tada buvo aptarti tokie klausimai kaip e, šio pasiūlymo reikalingumas, jo mastas, nusikaltimų mastas, uh, E, duomenų tarptautiniuose ir vietos nusikaltimuose kaupimas, e, centralizuotos, decentralizuotos duomenų kaupimo sistemos, privalomos ir e, fakultatyvios sistemos ir panašiai. Tada Libė komitetas pasiūlymą atmetė ir 2013 metais buvo parengtas papildomas sprendimas. Vėliau biuras nusprendė šį klausimą vėl gražinti Libė komitetui Keletas valstybių narių jau įvedė e, tokias sistemas, jos dalyvauja bandomuosiuose projektuose, kuriuos rengia Europos komisija. Ir kai Europos teisingumo teismas prieėmė e, sprendimą dėl duomenų kaupimo e, direktyvos, e, sprendimas buvo pristabdytas ir komisijos narys Avromopolus apie tai kalbėjo. Tuo pat metu valstybės narės e, apie e, keliaivių duomenų registrą kalbėjo į užsienio samdomų kovotojų kontekste. E, šiandien e, pradėdamas diskusiją ir įvertamas tai, kas jau yra padaryta, pirmiausia, teiksiu žodį pranešėjui ponui Kirkop, o po to suteiksiu žodį tarybai ir komisijai. O vėliau parlamentarai padiskutuosime. Pirmiausia, žodis Timas Kirkop. Uh, well, Labai ačiū pirmininkė. Žinoma, labai džiaugiuosi, kad šiandien turime dar vieną galimybę aptarti ES keliaivių duomenų registro PNR direktyvą ir to proceso judėjimą į priekį. Kaip jūs pirmininkė sakėte, šis kometas direktyvą atmetė nedidelę balsų daugumą. Europos parlamento plenarnėme posėdėje buvo balsuota, kad šis komitetas turi pagalvoti apie ateities perspektyvas. E, jau anksčiau daug kartų esame e, rengę pranešimų ir susitarimų, kurie buvo atmesti dar komitetų etape, bet vėliau e, buvo atlikta daug papildomo darbo ir buvo parengti žymiai geresni dokumentai. Geresnių rezultatų galima pasiekti tik jeigu visi bendradarbiauja ir jeigu pakanka geros valios. Per pastarosius porą mėnesių, e, kai prasidėjo nauja kadencija, Europos parlamentas e, jų pasikvietė daug ekspertų iš saugumo srities, su kuriais kalbėjosi ir plenarnėme posėdėje taip pat po šiandien tokių pavyzdžių bazį savo komitete matėme. E, pakviestųjų sąraše buvo ne tik Rob Wainwright, kurį, su kuriuo ir šiandien sutikom, bet taip pat Žildė Kertroff, e, kuris yra ES kovos su terorizmu koordinatorius, turėjome tarybos atstovų, Jean-Paul Labod, kuris yra jungtinių tautų e, kovos su terorizmu vykdomasis direktorius ir, žinoma, ankstesnė Europos komisijos narė Cecilija Malmström, kuri uh, e, savo rankose šį dosiją ilgą laiką laikė ir ji demonstravo itin didelį susidomėjimą. Jau po dviejų su pusę metų praėjo, kai aš pats pradėjau šiuo, šį darbą dirbti. Visi pareigūnai, su kuriais mes susitikome, aiškiai pasakė, kad reikia kuo greičiau sudaryti ES PNR sistemą. Tai yra būtina priemonė kovoti su terorizmu ta priemonė papildytų kitas egzistuojančias priemonės ir galėtume geriau išsiaiškinti terorizmo ir nusikalstamumo priežasis ES ir, ir už jos ribų. E, tai yra svarbi teisė, kuri neturi e, pažeisti e, individo teisių ir turi padėti e, kovoti su rimčiausiais nusikaltimais, su kuriais dabar susidurėme. E, PNR sistema jau dabar yra taikoma e, sudėtingose tarptautiniuose maršrutuose, kaip pavyzdžiui, ES piliečiai važiuoja į Siriją arba to regiono valstybės. Pagal e, PNR duomenis mes galime išsiaiškinti keliautojo e, maršrutą ir taip galime nustatyti, jeigu važiuojama piktavališkais tikslais. E, pastebėjome, kad e, tarp išsiaiškintų bylų buvo e, tokių atvejų kaip 12-mečio vaiko įtraukimas į seksualinių nusikaltimų tinklą. Šiandien apie tai kalbėjome ir tai yra tikrai labai bjauri nusikalstamumo sritis. PDR buvo panaudota ir išsiaiškinant tarptautinės narkotikų, tarptautinius narkotikų prekybos tinklus. Labai daug įtariamųjų buvo nustatyta Karibų jūros regione, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. 14 organizuotų nusikaltelių grupių e, buvo nuteisti e, iš viso 79 metams kalėjime. PNR buvo naudojami ir išsiaiškinant Nigerijos e, moteris pagrobusios organizuotos glaujos narius, e, seksualiniam išnaudojimui e, moteris pardavinėjančius asmenis. Ir taip pat tie duomenys yra svarbus išsiaiškinant finansinius susikaltimus. Čia yra tik tai keletas pavyzdžių, visų negalėčiau pristatyti, nes noriu, kad mano pasisakymas šiandien būtų trumpas. Tai yra tik tai saujelė pavyzdžių. Uh, bet jie rodo, su kokiomis e, temomis susiduria teisės saugos institucijos kiekvieną dieną. Norėčiau aiškiai pareikšti, netėjau čia tam, kad pasakyčiau, kad e, PNR e, leis viską stebuklingai išspręsti kovojant su nusikalstamumu. Bet aš galiu pasakyti, kad tai yra labai svarbus teisės aktas, labai svarbi sudėtinė dalis, stengiantis apsaugoti mūsų žmonių gyvenimus, jų uh, saugumą užtikrinti ES. Ir ne tik teisės saugos institucijos ir agentūros turi e, šio teisės akto prieimimą e, vertinti kaip prioritetinį. Mes patys jau labai daug metų apie tai kalbame ir mes turime sukurti gerą kompromisą, kad e, duomenų apsauga būtų suderinta su kovos su nusikalstamumo poreikiais. Uh, Dabar jau pastebėjome, kad ES veikia 28 skirtingos sistemos ir greičiausiai skirtingos netgi instancijos vienoje ar kitoje valstybėje narėje e, tą sritį e, tvarko. Ir dabar, e, kai ekonominė padėtis tokia sudėtinga ir kai vis labiau kalbame apie asmens duomenų apsaugą, mes turim galvoti apie geresnę teisinę bazę. E, Par, valstybės narės yra priimamos, e, kad, e, pri, atsiprašau, valstybėms narėms yra nuolat primenama, kad daugiau negu 50 e, kitų pasaulio valstybių nori, kad būtų pasirašyti dokumentai dėl PNR. Turi būti aiškiai nustatyta, kaip turi būti elgiamasi su keleivių duomenimis, o avialinijų administracija turi žinoti, kada jos turėtų nesuteikti keleivių duomenų e, valstybėms iš už ES ribų. Aš pats esu iš valstybės, kurioje terorizmo grėsmė kyla kiekvieną dieną. Aš esu šioje salėje ir čia yra žmonių, kurie tiesiogiai susidūrė su terorizmu, savo akimis tai matė, jie žino, apie ką aš kalbu. Ir aš šią problemą vertinu ne tik jų, kaip juoda ir balta. Aš e, žinau, e, ir tai, kaip jaučiasi žmonės, kurių valstybės yra pažeidžiamas jų laisvės ir teisės. Bet jokių būdų e, aš nenoriu nuvertinti nei vienos, nei kitos pusės interesų. Bet šiuo metu 15 valstybių narių e, finansuoja, susilaukia finansavimą iš Europos komisijos ir e, Europos komisija juos remia Lithuania and of course the UK. Kalbėtojas išvardina visas 15 valstybių ir mes e, turime sukurti savo ES e, standartus ir taisyklės visose e, keleivių duomenų registro sistemose. Tai užpildytų labai didelę spragą žmogaus teisų apsaugoje, tą turim daryti kuo greičiau, nes kitaip sukursim visišką hausą ir tik dar daugiau problemų. Be abejo, Yra daug žmonių, kurie sako, reikia palaukti, kol bus priimta nauja duomenų kaupimo direktyva, bet realiai vertinant, gali būti, kad ta direktyva bus patvirtinta tik po labai daug laiko, žymiai vėliau. Ir per tą laiką, per tą tarpą bus keičiamasi labai daug informacija be deramos ES teisinės bazės. Daugybė e, teroristų, nusikaltelių išnaudos e, E, teisėkurinės spragas. Ir mes, kaip teisės aktų rengėjai, elgtumėmės neatsakingai, jeigu leistumėme tokiai praktikai tęsis. Yra susitarimų su kitomis Euro, ne ES valstybėmis narėmis ir mes galim čia nustatyti labai griežtus standartus. Uh, Nauji duomenų apsaugos e, reikalavimai e, bus taip pat priderinti prie priimamosios direktyvos. Galiausiai, gerbiamas pirmininkė, noriu pabrėžti parlamentariams, kad mums reikia kompromiso, reikia direktyvos, kuri tenkintų visus. Mano kabineto duris visuomet atviros, turbūt kolegos jau iš anksčiau apie tai žino. Jeigu kas norite ateiti, aptarti rūpimės problemas ir savo poziciją detaliau, ne komiteto rėmose galite tai padaryti. Reikia ES maso sustarimo, reikia sveikų, gerų taisyklių, solidžių taisyklių, kad apsaugotume savo asmenis ir verslą. Ir dabar e, naujomis akimis mes galime susėsti ir rasti racionalų ir tikslingą e, būdą eiti pirmin. Ačiū. Ačiū, Timasi. Aš e, galiu pasakyti, kad jūs e, visas pasinėrėte į vandenį aptardama šią temą. O dabar suteiksiu žodį tarybai, po to komisijai. Ko, du kolegos iš tarybos yra, kurie nori kalbėti, bet e, tik vienas iš jų gali tą padaryti, taigi nuspręskit, kuris ponas Sandrų Manicelli. Signor Presidente, sono Filippo Colombo, parlerò io per il Consiglio. Ačiū. Pone pirminkė, aš su Filipo Kolombo ir kalbėsiu tarybos vardu. Taigi aš esu Filipo Kolombo, esu iš Italijos nuotinės atstovybės prie Europos Sąjungos. Ir pirmiausia, pirmininkaujančios Italijos vardu, aš norėčiau padėkoti Lybė komitetui už šią galimybę uh, aptarti šį pasiūlymą, kuris mūsų galva yra nepaprastai svarbus, kaip jūs ir pasakėte, ponė pirmininkė. Taryba dar 2012 metais susitarė dėl šio pasiūlymo ir nesiniai politinių lygmenių mes patvirtinome šios priemonės svarbą. Šių metų rūpjūčio 30 dienos ES vadovų taryba paprašė, kad teisėkuros institucijos iki šių metų pabaigos susitartų dėl šio pasiūlymo. Be abejo, pastaruoju metu buvo nemažai dirbama, nemažai kalbama apie šią priemonę dėl to, kad labai aktu, ypatingai aktualus klausimas šiuo metu yra tie užsienio kovotojai. kovotojai. Mes, ponė pirmininkė, privalome kovoti su da, sunkiais nusikaltimais ir organizuotų nusikalstamumu ir esame pasiryžę bendradarbiauti su Europos parlamentu tam, kad galėtume kuo anksčiau susitarti dėl šios priemonės. Visos mūsų teisėtvarkos policijos institucijos mums duoda suprasti, kad šis, ši priemonė būtų labai svarbi jiems, labai naudinga tam, kad jie galėtų tinkamai kovoti su organizuotų nusikalstumumu. Be to, mes žinome, kad šio parlamento nariai ir šio komiteto nariai yra labai susirūpinę dėl teisų į privatumą. Esame įsitikinę, kad privalome surasti sutarimą, kuris e, nuramintų Europos parlamento narius. Ir mes esame pasiruošę siekti sutarimo kuo anksčiau. Dėkuoju, dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovams ir norėčiau e, pasakyti, kad mes pakvietėme e, komisijos narį Mavropolus į savo komiteto posėdį vyksinti gegužės trečią dieną ir jisai kalbės beje ir apie šią priemonę. Ir dabar sutikiu žodį komisijos atstoviai. Ačiū, ponė pirminkė, labas rytas, gerbėjai komiteto nariai, gerbėjai pono ir ponios. Aš norėčiau padėkoti Jums už e, tai, kad Jūs suteikėte komisijai galimybę keli žodžius pasakyti apie šį labai svarbų e, dokumentą. Uh, Mes džiaugiamės, kad e, šis komitetas sugrįžo prie e, šio klausimo, prie šio teisės akto. Komisija ir toliau laikosi e, tos logikos, kur, remtis kuria buvo parengtas šis pasiūlymas dar 2011 metais. Ir mes taip pat remiame ir pagrindinės mintis, kuriomis yra pagrystas šis e, teisės akto pasiūlymas. Ir kaip komisijos narys Bonas Mavropolos per savo klausimus šiame komitete yra patvirtinęs Šis pasiūlymas turėtų būti atidžiai išnagrinėtas, atsižvelgiant į uh, principus ir kriterijus nurodytos teisingumo teismo sprendime. Be to, jį reikia išnagrinėti atsižvelgiant į e, pagrindinių teisų agentūros parengtas gairias, e, tam, kad būtų užtikrinta, jog keleivių įrašų registras būtų naudojamas proporcingai. Mes esame įstikinę, kad šis pasiūlymas visiškai atitinka pagrindinių teisų hartijos nuostatas ir turime užtikrinti, kad uh, šis dokumentas taip pat ir neskeltų jokių klausimų teisingumo teismui. Todėl, ponė pirmininkė, komisija yra pasiryžusi bendradarbiauti su teisėkuros institucijomis tam, kad jos galėtų e, tinkamai suformuluoti e, šį dokumentą, kuris e, at, taip, kad jisai visiškai atitiktų teisingumo teismo sprendimą ir kad taip pat būtų užtikrinta, užtikrinta kad laikomasi proporcingumo principo, apsaugant asmenų pagrindinės teisės. Vidaus e, konsultacijos vyksta šiuo metu komisijoje tam, kad mes galėtume surasti geriausiai su, e, sprendimą, padėsinti mums užtikrinti, kad laikomasi proporcingumo principo. Ponas Mavropalos, ponė Pirinkė, kaip jūs minėjote, atvyks, jūsų posėdį vyksinti gruodžio trečią dieną. Ir e, tuomet jisai pateiks jums konkrečius pasiūlymus dėl to, kaip galima būtų toliau tobulinti šį pasiūlymą. Dėkoju. Ačiū. Dabar suteiksime žodį šešėliniams pranešėjams. Taip kaip jie pranešė mums viena šešėlinė pranešėja, kol kas nieko dar mums net jokio ženklo ir norės pasisakyti, norėsite, gerai. Taigi pirmoji pranešėja yra ponė Sibel. Dėkoju. Šiandien aš norėčiau taip bendrai pakomentuoti šį pasiūlymą ir pakalbėti apie klausimus, kurie yra susiję ir su e, keliaivių įrašų registru ir su kitais klausimais. Jeigu jūs prisiminsite diskusiją šį rytą ir tai, apie ką kalbėjome praeitą savaitę e, dėl Europolo veiklos su ponu Veinraitu, jūs tikriausiai prisiminsite, kad e, Taip sakant, dar kai ką galima būtų pagerinant, užtikrinant e, keitimas informaciją tarp valstybių narių ir tarp valstybių narių ir ES agentūrų. Ir praeitą savaitę, jeigu neklystu, taip pat mums buvo pasakyta, kad visos priemonės, kurios šiuo metu egzistuoja tam, kad gavo, kovotume su e, nusikalstumumu ir terorizmu, turėtų būti tinkamai ir efektyviai naudojamos visose valstybėse narėse. Taigi mes turime užtikrinti, kad jau egzistuojančios priemonės būtų taikomos, nes tik tai taip mes galėsime išsiaiškinti, ar mums reikia papildomų priemonių ir ar tos papildomos priemonės realiai padėtų mums dar geriau kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Antras dalykas. Mes e, susilaukėme Europos Teisingumo teismo sprendimo dėl uh, E, duomenų saugojimo direktyvos. Aš nesu teisininkė, bet mane šiek tiek suerzino tai, kad kad mes nebeturime e, direktyvos dėl to, kad Teisingumo teismas pasakė, kad ji netitinka ES taisyklių ir vertybių, bet nacionaliniai įstatymai, kurie buvo parinkti e, pagal tą direktyvą, vis dar tebe galioja. Nepaisant to, kad visos valstybės narės, stodamos ES, susitarė dėl bendrų valstybių ir principų. Taigi, man neteisininkė atrodo, kad tokia situacija tikrai yra neprimtina. Timosei Kirkhop minėjo, kad valstybės narės gauna finansavimą iš ES tam, kad tinkamai pasiru, paruoštų keliaivių duomenų registrus. Bet ar valstybės narės nu, neturėtų pagalvoti apie tai, kokį poveikį jų veiksmams turės teisingumo teismo sprendimas. Ir jeigu valstybėms narėms taip nerūpi, tai turi rūpėti mums. Taigi turime dabar įsigilinti, ar šis teismo sprendimas įtakos mūsų požiūrį į keliaivių įrašų registrą. Turime viską atidžiai pasverti. Ateitai galime turėti naują duomenų saugojimo direktyvą ir aš kalbu kad, apie tai, kad mums reikės direktyvą. Timothy Kirchhoff tą direktyvai parengti prireiks ko gero ilgo laiko, tai reikės palaukti, bet tai bus, dėl to bus kaltas ne parlamentas. Mes esame pasiruošę pritarti tarybos bendrai komisijai, nepaisant to, kad mūsų nuomonė buvo visiškai kitokia nei tarybos pozicija. Valstybės narės nenori priimti jokio sprendimo. Ir jei valstybės narės nenori parengti jokių naujų priemonių, kurios padėtų mums tinkamai tvarkyti surinktus duomenis, uh, Tai yra nepriimtina. Valstybės narys turi parengti bendrus standartus. Reikia išsiaiškinti, ką daryti su direktyva. Šiandien mes jau girdėjome iš Roberto Veinraito, kad tai yra reikalinga. Ir aš esu įsitikinusi, kad bendros taisyklės kurios e, turi būti išdėstos reglamente ir direktyvoje, ne, e, nėra kažkokia našta. Mums būtina turėti bendras taisyklės tam, kad mes patobulintume e, dabartinę sistemą kad e, užtikrintume abipusį sprendimų e, pripažinimą ir to reikia mūsų teisėtvarkos ir teismų sistemoms. Taigi dabar viskas priklauso nuo valstybių narių. Jeigu valstybės narės nori, kad sprendimas būtų priimtas kuo skubiau, jos turėtų dabar atlikti savo namų darbus. Tai, ką, aš, tai, tai, ką norėjau pasakyti šiuo klausimu. Dėkoju Jan Albrecht. Ačiū pirmininkė. Ir taip pat e, dėkėjau, dėkoju e, pranešėjai už tai, kad e, pristatė mums šią informaciją. Labai gaila, kad domenų apsaugos pareigūnas negali mums pateikti savo nuomonės, pateikti savo informacijos, nes būtų įdomu tai sužinoti. Manau, kad labai svarbu yra suprasti, kad niekas nenori, kad uh, teisėje tvarkos institucijos geriau keistusi informaciją. Ne, kaip tik atvirkščiai. Beveik visos frakcijos sutarė dėl Europos trimo orderio, pagal kurį yra numatyta. Da, uh, uh užtikrinti, kad teisės saugos pareigūnai galėtų teis, keistis informaciją. Ir aš asmeniškai uh, pasisakiau už tokį pasiūlymą, nes aš esu visiškai įsitikinęs, kad čia mes kalbame apie informa keitimas informaciją kiekvienu konkrečiu atžvilgiu, e, atveju. Ir visi atvejai, kurie buvo man, apie kuriuos buvo man papasakota, buvo susijęs su tais atvejais, kad e, kai teisėsaugos pareigūnai negalėjo e, tinkamai dirbti dėl to, kad negalėjo gauti jiems reikalingos informacijos. Čia mes turime kalbėti ne apie keitimas informacijos, bet apie duomenų saugojimą. Ir teisėjai priemė savo sprendimą ir džiaugiuosi, kad komisija pripažino tą sprendimą ir ponas Mavromopolos e, supranta, kad mes turime peržiūrėti savo požiūrį, tai kaip renkami yra keleivių įrašų duomenys. Reikia iš naujo įvertinti tą, e, visą teisinį kontekstą, kuris susiklosti po šio sprendimo. Reikia pagalvoti apie tai, kaip reikėtų elgtis toliau. Aš manau, kad e, Teisingumo teismo sprendimas buvo nepaprastai svarbus. Sprendimo 59 punkte yra parašyta, be to e, e, siekiant patobulinti kovą su organizuotų nusikalstumamu, duomenų saugojimo direktyva nereikalauja kad saugomi duomenys, kad duomenų saugomas prieštarautų saugumo uh, uh, užtikrinimui. Be to, kad tas duomenų uh, saugojimas, ne, nepasint geografinės vietos dalyvaujančių asmenų uh, ar kitų aplinkybių negali trukdyti teisėsaugos institucijoms atlikti savo tyrimo. Taigi sprendime viskas yra parašyta ir ir duomenų apsaugos direktyva neatitinka uh, visų galiojančių reikalavimų. Čia mes kalbame apie visų keleivių, kurie atvyksta į ES ar išvyksta iš ES įraš, duomenų įrašus. Tai nėra duomenys apriboti laikę ar, ar a, kokią nors teritoriją. Ir a, tokia sistema turi galioti pagal tarybos sprendimą ir komisijos pasiūlymą penkerius metus. Taigi panašu, kad bandoma tiesiog sugrįžti prie to, kas buvo anksčiau. Ir, a, Ir mes nebegalime e, gyventi taip kaip anksčiau. Ir komisija tą supranta. Taigi, tol, kol komisija vertina šias naujas aplinkybės, jai turi būti suteikta galimybė peržiūrėti šį pasiūlymą. O mes turime e, taip pat už, uh, reikalauti, kad būtų atsakyta dar į balandį teisingų tarnybai pateiktus klausimus. Turime palaukti jų atsakymo ir po to pagalvoti apie tai, kaip reikėtų saugoti surinktus duomenis. Dar kartą noriu pasakoti, kad, pasakyti, kad aš kad aš manau, kad mums reikia turėti aišku teisinį pagrindą, pagal kurį teisės saugos institucijos galėtų keistis informaciją, taip kaip jie gali tai daryti dabar. Aš nemanau, kad aš manau, kad reikia suvokti, kad mums problemų, daugiausia problemų sukelia privalomas duomenų saugojimas, nes būtent taip prieštarauja ta, ano teismo sprendimų yra neteisėta. Timotai, dar tu galėsi pasisakyti. Dar išklausysime kelias šešėlinius pranešėjus, bet kolegos kalbėkite kuo trumpiau. Kornelija, jūs esate gūjų frakcijos šešėlinė pranešėja. Ačiū, Klodai. Kiekvienas parlamento komitetas e, svarstė keliaivių įrašų, duomenų įrašus ir visi dabar jau suprantame, kad turime teismo sprendimą ir jame labai aiškiai yra pasakyta, kad duomenų e, saugojimas pagal šiuo metu direk, galiojančią direktyvą neatitinka ES teisės e, aktų. Taigi dabar mes vargu ar ką galime gali padaryti. Dar 2011 metais 29 darbo grupė labai aiškiai pasakė, kad 29 straipsnio darbo grupė labai aiškiai pasakė, išsakė savo nuomonę dėl keliaivių įrašų registrui ir netgi nurodė konkrečius kriterijus, pagal kuriuos tam tikri duomenys, ne visi, gali būti renkami ir saugomi. Tuomet buvo kalbama apie tai, kad tai turi būti daroma laikantis pagrindinių teisų hartijos. Štai tokiu pagrindu galima buvo rinkti ir saugoti duomenis. Buvo paminėti taip pat ir konkretus atvejai. Taigi 29 straipsnių darbo grupė jau ta, uh, priėmė savo, jau viską išaiškino. Be to, nepamirškime ir proporcingumo principo. Reikia panagrinėti, ar galiojančios ir ateityje įsigaliosiančios priemonės atitinka proporcingumo principą. Mano klausimas būtų štai toks, ar kas nors, kada nors vertino tai, kaip e, taikomas dabartinės priemonės. Ir jeigu toks vertinimas buvo atliktas, tuomet norėčiau paklausti, kodėl ar, e, ar visuomet buvo taikomos tos priemonės ir ar iš tikrųjų reikia naujų priemonių. Yra dar vienas klausimas, kurį aš norėčiau užduoti. Uh, Gal jūs galėtumėt mums papasakoti apie tokius vertinimus, ar galėtumėme mes pamatyti tokių vertinimų išvadas? Gal jokių vertinimų niekas ir nedarė? Ir dar vienas dalykas. Mes e, girdime, kad keliaivių duomenų e, sistemos yra rengiamos visose valstybės narėse, kad jos yra derinamos ir taip toliau, bet aš norėčiau jums priminti, kad Europos parlamentas skyrė 50 milijonų eurų šioms sistemoms parengti. Taigi mes e, pervedame lėšas valstybėms narėms tam, kad jos viską suderintų ir po to e, žmonės sako, o taigi mums reikia bendros sistemos. Tai yra visiškai netinkama diskusija, mes e, neturėtume netai į ją veltis. Reikia reikia aiškiai suvokti, kokia yra dabartinė situacija. Kitaip mes tikrai nepajudėsime į priekį, nesvarbu, ar apie JAV ar apie Kanadą kalbėsime. Sofija Infeltė. Ačiū, pirmininkė. Kaip ir daug kas aš pasisakiusiu, aš noriu pasakyti, kad uh, šis klausimas vėl yra įtrauktas į mūsų darbo tvarkį. Praeitą savaitę mes balsavome prieš, taigi pasiūlym, šiame pasiūlyme nėra jokių naujų uh, uh, nuostatų. Taigi kodėl mes vėl jį svarstome? Prieš metus, prieš pusantrų metų tik viena valstybė narė turėjo visiškai paruoštą keleivių įrašų duomenų registrą. Ne viena kita valstybė narė tokios sistemos neturėjo ir vis tiek komisija ir, kaip sakė labai mandagiai Kornelija, finansavo valstybių narių pastangas sukurti tokias sistemas. Man atrodo, kad tai yra papirkinėjimas. Mes, mes duodame pinigų valstybėms narėms tam, kad jos sukurtų nacionalinės sistemas. Ir dabar paaiškėja, kad mums reikia tas sistemas derinti, vienodinti. Žiūrėkite, ir tam reikia jau naujos direktyvos. Aš manau, kad tai yra visiškai netinkamas e, darbo metodas. Aš negalėsiu paaiškinti, kodėl mes taip dirbame e, mūsų piliečiams. Be to, tos valstybės narės, kono, kurios gauna tas lėšas, neturi e, duomenų keleivių įrašų duomenims renkti teisinio pagrindo. Aš norėčiau sužinoti, kokia yra situacija valst... kiekvienoje valstybėje narėje. Noriu sužinoti kiekvienos valstybės narės vertinimo e, rezultatus. Ir kodėl dabar kalbame apie tai, kad mums reikia ES direktyvos, valstybėms narėms niekas netrūkdo sukurti savo nacionalinės e, sistemas, jeigu jos nori keistis e, šią informaciją. Kam mums reikia ES direktyvos, nes jeigu mes turėsime tokią direktyvą, tuomet tos valstybės narės, kurios nenori turėti e, keliaivių duomenų įrašo registro, privalės tokį registrą kurti. Aš noriu Jums pasakyti, kad Niderlandų parlamentas didelė balsų persvara balsavo prieš teisingumo ministro pasiūlymą sukurti nacionalinį nacionalinį keleivių e, duomenų įrašų registrą. Nepas, nors e, panašu, kad jie tiesiog nesupranta, kad jau ilgą laiką Niderlanduose tokie duomenys yra renkami tiesiog, e, tiesiog net kad ir neturint teisinio pagrindo. Aš čia galiu pritarti tam, ką sakė Janas Albrechtas ir kiti Iš tikrųjų, jeigu mes turime skirtingas nacionalinės sistemas, galiausiai mes turėsime tas sistemas derinti tam, kad turėtume tinkamą teisinį pagrindą. Bet man atrodo, kad, kad mus apgaulė bandoma priversti kažką daryti. Man atrodo, kad ši direktyva yra toks nepagaunamas kiškis. Čia viena, vienu Tai mums sakoma, kad jos reikia tam, kad galėtume kovoti su džihadistais, tai sako, kad reikia tam, kad apsaugotume pacientų teisės, ar kad uh, apsaugotume vaikus, ar dar ką nors. Visiškai neaišku, apie ką mes čia kalbame. Aš norėčiau, kad man paaiškintų, kodėl kodėl reikia visos šios sistemos. Paaiškinimas, kad reikia tam, kad galėtume išsiaiškinti, kas kovos su džihadistais, tai nėra tikinamas argumentas, nes nepamirškime, kad net jeigu mes ir parengsime direktyvą, po to valstybės narės turės ją perkelti į nacionalinius teisynus, o tai užtrunka. Kolegos, kurie, ypač tie, kurie čia dirba neseniai, aš noriu Jums priminti, kad kai mes gavome duomenų saugojimo direktyvą, mes turėjome uh, ją patvirtinti per tris mėnesius, dėl to, kad tai buvo nepaprastos skubos do, dokumentos, nes turėjome kovoti su teroristais. Ir praėjo metų metai ir paaiškėjo, kad valstybės narės net neperkelė tos direktyvos į savo nacionalinę teisę. Taigi gal pagaliau tas dokumentas ir nebuvo jau toks skubus ir toks aktuolus. Uh, Jei e, dabar iš tikrųjų reikia imtis veiksmų skubos tvarka, tuomet aš pasakyčiau valstybėms narėms, susimkite ir, e, ir, ir tinkamai įgyvendinkite kitas direktyvas. Na, aš prarandu bet kokį pasitikėjimą. De, čia viskas priklauso, nu, ponia Kirchhop, nuo politinės valios. Jei valstybės norė, narės norės to, galės tą padaryti, nes mes žinome iš praeities, kad jeigu valstybės narės nori kažko, jeigu jos nori saugoti e, duomenis, e, jos galės tą padaryti, nes Europos parlamentas jau pateikė jiems modelį remintis, kuriuo galima tai padaryti. Dar vienas klausimas. Pirmininkas, gerai, tik paskutinį, gerai paskutinį dalyką pasakyk ir tiek. Gerai, aš noriu kai ką pasakyti. Būtinumas. Man šiandien e, dar niekas neparodė jokio argumento, jokios priežasties, kodėl šis dokumentas yra būtinas. Gal, gal jisai ir būtų uh, uh, naudingas, bet ar jis yra būtinas? man, jis manęs neįtikina argumentai, kad šis dokumentas gali būti naudingas kovojant su priekyba narkotikais ir žmonėmis. Ar, su kova, ar nori kovoti su terorizmu. Niekas nepateikė mums jokių įtikinamų argumentų. Ir atvirai jums pasakysiu, man atrodo, kad teisės saugos pareigūnai turi prieigą prie šių duomenų. Ne, nėra jokių uh, priežasčių, kodėl jie neturėtų gauti šių duomenų. Jie tiesiog nesikeičia uh, šiais duomenimis. Ir pirmininkė, bent vieną kartą leiskite man išsakyti savo nuomonę. Ir čia mes kalbame apie principus. Panas Kirchopas sakė, kad taip, jisai supranta, kad yra šiokių tokių gal jautresnių vietų, kad nes gal dėl to, kad kai kurios valstybės narės leido praeitėje savo vyriausybėms pernelyg aktyviai kontroliuoti savo piliečių gyvenimus, bet e, nepamirškime, kad e, mums yra žinoma apie vieną valstybę narę, kuri nėra iš, ta, iš tų jūsų minėtų šalių, kuri pasinaudojo e, pretekstu, kad reikia kovoti su terorizmu ir taip žlugdo žurnalistiką savo šalyje. Aksel um, irgi reikia skirti tiek pat laiko, kaip ir kitiems šešėliams pranešėms, bet visų kitų kalbėtojų laiką labai ribosiu. Šešėliniams, kaip jau sakiau, skiriau daug laiko. Uh, bet tikrai dar turėsime pakankamai laiko ir ponai Kirpkopui skirti pabaigoje, bet tai yra tik pirmasis keitimasis nuomonėmis dėl PNR, tai kolegos, prašau kantrybės. Daksel, prašau, jums tiek, kiek reikia laiko, tiek ir skirsime, kad būtų lygiai su kitais šešėliniais pranešiais. Ačiū. teisės saugos institucijų tarnybų darbui mm, bus atkurtos kliūtis, jeigu nesteiksime jums galimybių analizuoti duomenis. Teisės saugos veiklos didžioji dalis yra paremta būtent duomenų rinkimu ir analizai, vertinimu. Negalime leisti nusikaltėliams laksyti greit, greitais automobiliais, o teisėsaugos pareigūnus versti vaikščioti pėsčiomis. Baudžiamojo teisėje, teisėsaugos rytyje mes jau pasiekėme operatyvinės veiklos ribas ir tokiuose srityse teisėsauga jau nebeįmanoma e, efektyviai, jeigu daroma e, negaunant reikiamų duomenų. Ir mes kaip e, teisės aktų leidėjai turime reikalauti, kad būtų reikalinga pusiausvėra sukurta, tai yra, kad būtų aktualūs duomenys renkami ir tinkamai analizuojami tiek, kiek tai reikia teisės saugos tikslais. Bet, aišku, reikia nepamiršti. Organizuotas nusikalstamumas, terorizmas, kairiųjų, dešiniųjų um, ekstremizmas, visa tai tiesiog uh, už, labai smarkiai auga ir plinta ir uh, Mūsų priešai naudojasi tuo, kad mes nedarome jokios pažangos. Taigi, arba pasisakai prieš duomenų apsaugą, e, tai reiškia Arba pasisakai už visišką duomenų mm, apsaugą, neleidi visiškai duomenų naudoti, tai reiškia, kad tada teisėsaugos veikla bus visiškai sustabdyta, arba su, sudarai galimybės teisėsaugos tarnyboms naudoti duomenys ir juos analizuoti, bet to pačiu integruoji ir saugiklius, kurie leistų apsaugoti mūsų piliečius ir leisti kovoti su piknaudžiavimu. Tokiu būdu būtų išsaugotas proporcingumo principas. Ir galėtum turėti atitinkamą galbūt teisėjų kolegiją, um, kuris spręstų problemas, galėtum pritaikyti teisę, pavyzdžiui, tai vadinamąją teisę būti pamirštam, kad duomenys apie tave būtų visiškai ištrinti iš sistemų ir, tai, ir, ir taip toliau. Duomenų m, mm, laikinas saugojimas, duomenų a, uh, suvedimas mes negalime tų dalykų atsisakyti, nes jeigu mes atsisakysime to, tai tada atimsime iš valstybių teisę įgyveninti įstatymus. Teisingumo teismas nepasakė, kad įvedamų duomenų negalima saugoti, tik tai pasakė, kad reikalingi pakankamai stiprus saugikliai. Ir man atrodo, kad tai yra išmintingas požiūris, kalbant apie keleivių e, duomenis. Matėme pavyzdžių iš JAF, Junktinės karalystės, keleivių duomenų analizė leidžia mums sėk, užsitikrinti sėkmingą veiklą ir tikrai tą reikia, į tai reikia atsižvelgti. Negalime tiesiog imti ir atmesti visko. Uh, Manau, kad e, reikia tiesiog galvoti apie tinkamus saugiklius, nes jeigu sakai ne viskam, absoliučiai viskam, neturėsime jokių ES teisės sako šioje srityje, tai rizika bus tokia, kad valstybės narės bet kokiu atveju pačios eis į priekį, nes kitaip yra mm, tai, tai nebus tų europinių taisyklių, jos dirbs savo ruoštų, valstybės narės dirbs savo ruoštų ir, ir aišku, nebus ir reikalingo finansavimo ir taip toliau. Domenų apsauga nėra duomenų. Duomenų apsauga turi būti tinkamai užtikrinama, e, užtikrinant ir tinkamą duomenų panaudojimą teisėsaugos tikslais. Jeigu nebus e, tai domeno apsaugos standartizuotų normų, e, nebus e, tinkamo teisės saugos veiklos užtikrinimo, tai nebus galima užtikrinti tinkamo proporcingumo ir tinkamų priemonių. Um, Kolegos, tiesiog dėl to, kaip dirbsime toliau. Gruodžio trečią dieną komisaras Europolos ateis pas mus ir, ir pakalbės apie tai, ir ką Sofija Infeld pasakė, irgi plačiau bus platesnės tos diskusijos. Uh, Bet tai dabar iškilo man tokia problema, kad mes turime baigti darbą už kelių minučių, 12.30, galbūt dar kelias minutės vertėjai padirbės ilgiau, bet tiesiog prašau tų kolegų, kurie nori pasakyti, uh, Mm, padėti man gal atsisakyti savo praš, pasisakymų, prašymų. Ana, ačiū. Gal dar kažkas, gal iš tikrųjų šešėliniai pranešė, juk jau tikriausiai išdėstė pagrindinės pozicijas, tai gal kažkas galėtų atsisakyti pasisakymo teisės dabar, pana Tomašič. Labai trumpai. 30 sekundžių saugumas yra nepaprastai svarbus, e, jeigu viskas daroma pagal įstatymus ir gerbiant privatumą. Ir dėl PNR reikia pasirūpinti, kad tie įrašai nepatektų negeras rankas. Turint PNR sistemą, kuri veiktų gerai, tai tada kontrabandininkams, prekiaujantiems žmonėmis ar narkotikais e, vykdyti nusikaltimus arba nepilnamečiams vykti, pavyzdžiui, taip kaip yra jie padarė dabar neseniai į Siriją tapti kovotojais. Tere, Tereza irgi 30 sekundžių ir paskui ponas Dies Demera. Dėl... Mr. Diaz de Mera, please go ahead. Pirmiausia, ponas Diaz de Mera. Diaz de Mera pirmiausia. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš pabandysiu e, sureaguoti jūsų komentarą. Yra žmonių, kurie pasisako už kuri, ir tokių, kurie pasisako prieš. O aš norėčiau, jeigu leisite, e, pristatyti mūsų mintis apie šios problemos sprendimą. E, pirmiausia, aš remiu Europos PNR sistemos sukūrimą. Tai yra labai svarbu. E, balandžio 8 dieną gavome teismo nuosprendį, kurį turime atsižvelgti Taip pat yra e, pateiktas balandžio 25 dienos komisijos balsavimas, komiteto balsavimas, atsiprašau. 30 žmonių pasisakė už, tačiau balsuojančių prieš buvo daugiau. Norėjau tik Jums priminti. Kokia dabar problema? Teisiškai kalbant, iškyla dvi alternatyvos. Pirmiausia, dėl tiesiekurinio pasiūlymo, ponas Kirchhoff galėtų pateikti šį pranešimą kaip jo autorius. Jeigu ankstesnį reikia pataisyti, tai e, tas bus padaryta atsižvelgiant į balandžio 8 dienos nuosprendį. Be to bus pateiktas pakeitimų pateikimo terminas ir parlamento nariai galės vadovautis įprasta darbo tvarka. Antra galimybė Pati komisija labai daug galvoja apie šį dokumentą ir galbūt ji e, pirminį teisėkūrinį pasiūlymą pakoreguos. Kitaip tariant, mes turim laukti naujo komisijos pasiūlymo ir ta, ta, tik tada ponas Kirchhoff, kaip pranešimo autorius, e, galės tęsti darbą. Kuris scenarius geresnis? Ponas Kirchhoff galėtų pagalvoti, e, galėtų pasitarti su šešėliniais pranešėjais ir nuspręsti, koks būtų geriausias būdas eiti į priekį. Kas dabar bus? Šiandien vyksta diskusija, po to ponas Kirchhoff susitiks su šešėliniais pranešėjais, po to uh, e, birž... Balan... Šau, gruodžio trečią dieną ateis ponas Maromopulus. Jis mums papasakos, kokia yra Europos komisijos nuomonė apie balandžio 8 dienos nuosprendį. Gruodžio 3 dieną taip pat pas mus atvyks Prancūzijos vidaus reikalų ministras arba Vokietijos vidaus reikalų ministras, kurie papasakos apie ES PNR sistemos e, reikšmingumą. Be to, bus kalbama apie samdomų užsienio kovotojų keliamą grėsmę. O gruodžio 12 dieną IMKO komitetas Europos parlamente turės pateikti e, savo pranešimą, kuriame bus išreiškiama duomonė apie e, Teisingumo teismo nuosprendžio įtaką ES PNR numatytajam teisės aktui. Taigi 2013 metų dokumentas daro tam tikrą įtaką, bet taip pat yra teismo nuosprendis ir jo negalima išvengti. Taigi, mano nuomonė, teisės aktų rengėjams perspektyva labai aiški ir jūs turėsite priimti geriausią sprendimą ir patobulinti visą procesą. Ačiū, kad komentavote grinai procedūriškai. E, dabar aš grįšiu prie pranešėjo, galbūt nebūtinas išvelgti visų šešėlinių pranešėjų komentarus. Tereza, ar galėtum atsisakyti kalbėjimo laiko? Aš norėjau tik jūsų paklausti, ar galėtumėt nekalbėti, nes laiko nebeliko, ar jūs nepyksit labai. Nieko tokio, jeigu reikia, tai nieko tokio. Kitą kartą suteiksiu Jums galimybę pasisakyti, o dabar grįžtu prie Timasi. Ir keletą minučių vertėjams neprieštaraujant pratesime ilgiau. Timasi žodis. Pirmininkė. Aš neprivertinėsiu vertėjų dirbti ilgiau, bet. Uh, per pranešėjų skirtą laiką e, viską išsakysiu, ne aš dabar turiu vertinti tai, kas čia buvo išsakyta, reikės vis tik su šešėliniais pranešėjais susisiekti, e, nesvarbu, kada vyksta susitikimas ir viskas, kas šiandien buvo išsakyta, bus aptarta su jais, pažiūrėsiu, gal galima tiesiogiai viską aptarti. E, porą trejata dalykų tik norėčiau paminėti. Kai kurie pasisakymai buvo naujoviški, uh, o kai kurie buvo e, labai senoviški, galėčiau pasakyti. Bet dabargi padėtis labai pasikeitė. Viskas yra gerokai kitaip, negu buvo prieš metus ar dviejus. Grėsmės pasikeitė. Ir galiu pasakyti, kad visi profesionalai, su kuriais susitikome, e, puikiai žino, kokią grėsmę, kokius pavojus kelia e, E, nusikalstamumas, Europo, nusikaltelių tinklai dabar ir labai svarbu Europos teisės aktų rengėms padėti teisės saugos institucijoms. Ir tai yra labai platus reikalavimas. Aš esu teisės aktų rengėjas, aš atstovauju konkrečiai valstybei, bet tuo pat metu tai, apie ką kalbame čia, uh, galų gale nėra susiję su mūsų egoistiniais nacionaliniais interesais, o su visų ES piliečių interesais. Mes kalbame apie bendrųjų interesų sukūrimą, bendrųjų standartų sukūrimą. Kartais aš girdžiu čia žmonės kalbant e, gana dviveidiškai, ypač kai kalbame apie duomenų kaupimo ir saugojimą. Žinoma, tai yra labai svarbu. Taip pat buvo paminėtas žmogaus teisų klausimas. Sofija apie tai kalbėjo labai griežtus standartus nustatome ir čia, galbūt net griežtesnius, negu mes esame nusiteikę nusileisti, e, rengdami naująjį Europolo reglamentą, negu kad direktyvoje dėl pinigų plovimo nustatysime standartus. Dieve mano, niekas šiame pasiūlyme nekalba griežčiau negu aš. Mesgi iš tiesų reikalaujame daugiau informacijos, privataus pobūdžio informacijos iš žmonių de, de, pinigų plovimo direktyvoje taip yra daroma. Ir niekas nekelia tokių klausimų, kokie yra keliami man čia. Tada iškyla bejonė, kamgi, kodėl mes taikom dvigubus standartus, kodėlgi mes nesielgėme vienodai skirtingų direktyvų atveju. E, kalbėkime taip pat tada, e, kaip kalbame čia, kai aptarinėsime pinigų plovimo direktyvą. E, būkim logiški ir nedviveidiški. Nedvi Mane erzina tai. Aš kalbėdamasi su jumis buvo visuomet labai nuoširdus. Dariau viską, ką galėjau, kad raščiau galimų saugiklių, kad įvertinčiau dabar turimus standartus ir pripažįstu, kad kai bus e, išaiškinta domenų apsaugos e, padėtis, visi saugikliai ir visos nuostatos bus permestos ir į šią mūsų aptariamą direktyvą. Daugiau nieko nebegaliu ir pasakyti. Tuos klausimus aptarsiu. Aš siūlau, kad mes eitumėm pirmin. Labai dėkoju visiems, kurie kalbėjo apie galimas ateities perspektyvas. Jas atsižvelgsiu. Bet tuo tarpu, pirmininkė, aš manau, kad e, labai svarbu šydosiai užbaigti. Dviejų su pusė metų jau tą klausimą svarstau. Sofinė patinka, kad tas klausimas įtrauktas į darbo atvarkę. E, Bet kiek e, e, klausimų saugumos, e, saugumo srityje yra buvę mūsų darbo atvarkėje? Daugybė, daugybė. Aš, aš galiu pasakyti, kad esu įsitikinęs, jog šis dosie yra vertas mūsų dėmesio. Galbūt Sofija aš niekad neperkalbėsiu, bet ji neturėtų abejoti mano teisę uh, būti įtrauktam į darbo atverkę. Dažnai jį kelia klausimus, kuriuo aš visai nesuprantu. Taigi esmė yra ta, kad aš reikalausiu, kad šis teisės aktas būtų įtraukiamas. Aš girdėjau labai daug skirtingų nuomonių šiandien iš ryto ir aš labai dėkoju, kad jūs tai padarėte. Ačiū, Timothy. Aš tik paaiškinsiu kolegoms, kad egzistuoja labai geras angliškas žodis flipping. Jis e, reiškia uh, užslėptą susinervinimą. E, galiu pasakyti e, ypač naujiesiams parlamento nariams, kad e, turbūt niekam nestaigmena, kad PNR dosijai, kurią tvarko Timosiai ir šešėliniai pranešėjai, yra labai svarbus ir nekontroversiškas klausimas. Ir tikiuosi, kad tai, ką pasakė kolegos, leis rasti geriausią sprendimą. Ir Manau, kad dabar jau gerai yra tai, kad e, esame koordinatorių rankose, pranešė ir šiandien pranešėjams vadovaujant. Pagaliau, atrodo, visos aktualijos grįžta į mūsų komiteto rankas. Dėkuoju šią diskusiją, dėkuoju šešėlėms pranešėjams ir pranešėjui.